Taigi mes parengėme tarp, tarp institucinį susitarimą. Iš dalies jis apima bendradarbiavimą biudžeto srityje ir aš turėjau būti pranešėjęs šią temą, tačiau tai pasikeitė ir dabar juo tapo vicepirmininkas Štaskovskis. Taip pat norėčiau Jūs informuoti apie tai, kas ką tik atsitiko mūsų neseniai pasibaigusiame uždarame posėdyje. Ir kalbėjome apie Europos žmogaus teisų konvenciją. Taigi norėčiau Jūs informuoti, kad darbas dėl to, kad ES turėtų pasirašyti šį dokumentą, vyks darbo grupėje kovo mėnesį. Mes taip pat nusprendėme įsteigti formalę instituciją, kurią sudarytų šio parlamento nariai ir Europos tarybos parlamentinės asamblėjos nariai. Ir savo narių paskiriame poną Guerrero ir taip pat mane. Tačiau politinės partijos gali skirti kiekviena po vieną narį, kuris dalyvautų šiame darinyje. Taigi mes dabar greitai tą ir padarysim. Man ponas Guerrero pasakė tame uždarame posėdėje, jog tai, ką mes norime iš tikrųjų padaryti, tai, kad ši grupė pradėtų savo darbą kaip galima greičiau. Kaip sakiau, jie turi susitikti kovo mėnesį, o paskui vėl gegužę. Taigi ši grupė turės susitikti ir anksčiau, dar prieš kovo mėnesį. Taigi dabar periname prie trečiojo darbo tvarkės punkto, kurį jūs sutikote įtraukti į darbo tvarkę. Tai yra ketvirtojo pirmininko pavaduotojo rinkimai. Ir ponas Hamal pakeis poną Kanal. Ir taip pat ponas Fox bus taip pat įtrauktas į kandidatus. Ar būtų daugiau kandidatų? Ar kuri nors iš frakcijų norėtų iškelti savo kandidatą? Taip, prašome Nygo. Taip, pirmininkė, mes esame dėkingi ponui Foksui, kuris visuomet dalyvauja komiteto posėdžiuose. Ir jis visuomet labai konstruktyviai prisideda ir norėtume, kad jis taptų pirmininko pavaduotoju. Ačiū, jeigu nėra daugiau norinčiųjų pasisakyti, arba skirti savo kandidatą, manau, jog galime laikyti, kad ponas Foksas buvo išrinktas mūsų komisijos ketvirtuoju pirmininko pavaduotoju. Sveikiname poną Foksą. O dabar pereiname prie svarbiausio mūsų darbo tvarkės punkto, kuris yra 136 straipsnio keitimas. Matau, jog ponas Verhofstadas nori pasisakyti, prašom. Ačiū pirmininkė, aš atsiprašau, kad iš karto paprašiau žodžio. Bet e, po kelių sekundžių su ponu Trišė susitiksiu pirmininku suegoje būtent to pačiu klausimu dėl, dėl ateities, kaip uh, Um, suderinti darbo tvarkę ateičiai, tai ne vien tik tai mūsų komitetui aktualus klausimas ir bendrai e, pirmininkos suėgoje mes um, svarstysim galimybę, ką daryti ir bus būtent du, dėl dviejų sutikimų, kaip pakeisti e, sutartį atitinkamai, būtent pirmininkos suėgoje bus kalbama apie tai, po to, aišku, bus dar dvi šaliai pokalbiai tarp pranešėjo ir pono trišė dėl sutarties keitimo ir uh, turės da, da, iš esmės turės dalyvauti dviejose, netgi trijose susitikimuose, kurie bu, vyks beveik vienu metu ir tuo pačiu metu. Nežinau, kaip čia bus įmanoma tai padaryti, bet, na, tai iš esmės tikrai deramai sudalyvauti visose tuose susitikimuose net nelabai ir įmanoma. Aš norėčiau todėl paprašyti jūsų suteikti man žodį, kad galėčiau išsakyti savo pozicinės diskusijos jau prasidėjo. Uh, kuomet buvo praeitas susitikimas. Aišku, ir per artimiausią savaitę mes apie tai dar kalbėsime su ponu Gualtieriu ir su ponu Brok turėsiu galimybę, aišku, tos klausimus dar aptarti, bet aš manau, kad jau ir dabar yra svarbu tęsti tas diskusijas čia, mūsų komitete. Jeigu leistumėt pirmininkė, norėčiau pradėti ir pristatyti savo poziciją nuo depešos, taip, prieš, prieš porą valandų pasirodžiusi, tai pono Weberio per Reuters pasirodęs pranešimas po 2.15 maždaug. Kaip žinote, Ponas Weberis, taip, Europos centrinio banko, kaip, kaip kalbama, jis turėtų būti lik ir mm, vadovas po pono Trišė, Na, aišku, mes žinome, kad na, dar kas pasakyta, tai dar nereiškia, kad jau jis bus ir būtent nominuotas, bet greičiausiai, kad taip ir bus, žinote, kaip politinis pasaulis veikia. Taigi, kas yra pasakyta m, mm, tame pranešime, kuris paskeltas prieš mažiau kaip dvi valandas, po 2.15 aš, kadangi tai yra iš Reuters, aišku, aš skaitysiu angliškai, be jokios abejonės yra pasakyta būtent planuojant ES biudžeto taisyklių pakeitimus nepakankamai plačiai užsimota ir yra pernelyg daug palikta galimybių spręsti vyriausybėms. ES banko politika turi būti uh, formuojama Toliau taip, pirmadienį iš tikrųjų, kaip pasakyta, kad yra Paryžiaus ir, ir Berlyno susitarimai ir valstybės turės galimybę daugiau iš politinio požio taško prižiūrėti tą politiką ir tai gali stabdyti visą politinį sprendimą iš, iš viso vos beegzistuojantį tą sistemą gali visiškai įstrikti. Uh, Ir todėl galvojama, kad reikia keisti tą paketą, kuris yra pateiktas. Bet tai ne mūsų darbas. Ekon turi e, atitinkamai analizuoti ekonominės valdysenos pasiūlymus ir paketus. Bet tai kodėl tada mums tai tas lausimas pateiktas? Aišku, e, ne vien panas Weberis, čia taip pat ir ponas Tata patį pasakė, ponas Trišė tą patį pasakė. Visi tie, kas yra atsakingi už euro valdymą, sako, kad tas paketas, kuris yra komisijos pateiktas tarybai ir parlamentui svarstyti, yra nepakankamas. Ir aišku, valstybių vyriausybių vadovai, kaip žinome, prieš poras dienų jau pradėjo dirbti su tesiniu e, ekonominės valdysenos paketo antra dalimi. Ir dabar štai mes žinome, kad prie e, monetarnės sąjungos dabar kalbame apie ekonominės sąjungas, bet prasmės nebelieka. Tai kaip dabar? Uh, šiuo momentu, ką mes turime, mes turime tik tai e, šešis punktus, keturi iš jų per bendro sprendimo procedūrą, aišku, e, keliaus, dviem reikalingas parlamento nuomonės pateikimas. Ir dabar tik dėl to mes galime teikti savo poziciją ir tik dėl to paketo mes galime dėrėti su taryba. Tačiau, ką ponas Weberis pasakė, kaip ir ponas Ar, kaip ir ponas Ryšė, kad problema su tuo paketu yra ta, jog taryba, tai yra valstybės narės, dar turi mm, uždegti žalę šviesą ir tik tada e, bi, biudžeto deficito perviršio procedūra galės būti pradėti vykdoma, e, inicijuota komisijos ir tik paskui bus galima kažką tai daryti. Tai yra to paketo silpnoji vieta. Kodėl? Todėl, kad taryba yra pasakyta 160 121 ir 126 straipsniai kad būtent tam, kad komisija galėtų pritaikyti sankcijas, visų pirma, taryba, tai yra valstybės, turi uždegti žalę šviesą biudžeto deficito pervišio procedūrą ir tik tada komisija galės svarstyti tas sankcijas. Tai visi sako, kad tos sistemos, to paketo, kuris yra dabar pateiktas mūsų svarstymui, silpnoji vieta e, per, aišku, na, per tą laiką aš gal tik tai porą e, progų turėjau tą išanalizuoti iš esmės taip iš, iš giliai, tačiau aišku, kad yra valstybės, kurios nesilaiko stabilumo pakto, tačiau jokia procedūra nebuvo pritaikyta. Kodėl? Todėl, kad taryba nepriima sprendimo, kad būtų galima pradėti biudžeto deficito perviršio procedūrą, kas yra numatyta sutartyje. Na, nekalbant, aišku, apie stabilumo pakto keitimą ir taip toliau. Čia jau visa kita, kas iš to išplaukia. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Europos parlamentas, aš taip įsivaizduoju, ekon komitetas um, turėtų kaip ir pamastyti apie tą dalyką, nes iš tikrųjų nėra prasmės galvoti apie pusiau automatinę procedūrą. Tai tokie dalykai neegzistuoja. Reikia automatiškumo būtent arba sankcijos yra automatiškos, arba sankcijos neautomatiškai pritaikomos, bet tokio pusiau varianto tokio nėra, neegzistuoja tokie dalykai. Iš tikrųjų, tokie pusiniai variantai, jie neegzistuoja. Mintis yra tokia, kad paketą reikia sustiprinti. Ir aš taip suprantu, kad Ekon komitete dabar apie tai ir kalbama. Ir čia yra du, būtų dvi galimybės. Ta galima būtų padaryti dabartinės sutarties rėmos. Ir aš manau, kad čia yra tam bazė. Tai yra 136 sutarties straipsnis, kuriame ir aiškiai pasakyta, jog Europos parlamentas ir taryba kartu ir čia nepažeidžiant Europos centrinio banko e, prerogatyvų, gali per įprastinę procedūrą imtis visų reikalingų priemonių dėl euro na, aišku, geras advokatas teiktų taip, na štai, žiūrėkime, dar 133 straipsnį ir 133 straipsnio pagrindų turime automatiškai pritaikomą ekonominės valdysenos paketą. Dabar kas yra būtent ant stalo svarstoma ir aišku, ne mes, aišku, priimsime tą sprendimą, ekon priims sprendimą, bet mes turime pateikti savo nuomonę. Uh, mūsų kolegoms tame komitete. Antra galimybė, apie tai ir norėčiau dabar pakalbėti, daug kas sakas, sako, kad 133 straipsnis yra nepakankamas, nes ten yra numatytos tik tai techninės e, procedūros, techninės priemonės. Ir jeigu mes realiai norime, kad tos sankcijos būtų automatiškos, tą automatiškumą, kad numatytumėm, tai reikalinga, aišku, visiškai skirtingų dalykų 121-126 straipsniuose. Ir čia tada reikia 136 straipsnį papildyti, nes 136 straipsnis kalba apie eurozoną. Taigi kyla klausimas Ir čia aš ir noriu kreiptis į poną Gualtierį ir poną Brok, kad pranešime atsirastų būtent ta idėja. Jeigu Europos parlamentas per Ekon komitetą galvoja, kad reikia sustiprinti, tai yra padaryti bendrijos ligmens sankcijas dėl ekonominės valdysenos, arba jeigu yra kit yra kitas variantas, kad 136 straipsnis yra pakankamas, tai gal tada užtenka papildyti 136 straipsnį, ap, ką, apie ką mes dabar ir kalbame mūsų komitete, kadangi mes turime pateikti nuomonę um, ekon komitetu. Taigi, tai būtų mano toks kreipimasis, kuris variantas būtų. Uh, mums priimtinas, kadangi mūsų du pranešėjai šiuo metu būtent rengia pranešimą kartu. Aš remiuosi pono Trišė, pono Stark ir pono Weber pareiškimais, tai yra vis, tų žmonių, kurie valdo eurą ir kurie sako, ką reikia daryti. Antras dalykas. Kalbant apie patį mechanizmą, stabilumo mechanizmą, nuolatinį mechanizmą, kurį mes norime sukurti pakeisdami 136 straipsnį, aš kelčiau tokį klausimą. Pono Brok ir pono Goltieri pranešime yra tokia formuluotė, kur yra numatoma galimybė mm, tą mechanizmą naudoti tarp vyriausybinių lygmenių arba bendrijos metodų pas, vadovaujantis. Aš manau, kad reikia surasti tokį tokią formuluotę, kuri leistų būtent iškelti tą klausimą. Nes jeigu mes parašysime taip, kaip nori taryba, tai tuomet mes užsidarom tokiame apibrėžime, kuris apriboja visą tą mechanizmą tik tai iki tarp vyriausybinio mechanizmo rėmų ir viskas. Uh, Aš manau, kad kadangi mes esam konstitucinių reikalų komitete, mes galėtumėm pasiūlyti tinkamas formuluotės, tinkamus žodžius, kurie suteiktų galimybę sakyčiau taip, aiškinti tą mechanizmą kaip tarp vyriausybinį mechanizmą, bet taip pat ir kaip bendrijos mechanizmą. Nes aš manau, kad ateis toks momentas, kuomet mums realiai reikės pripažinti, jog bendrijos metodas yra geresnis metodas tokiem, mechani, tokiem reikalams tvarkyti. Taigi aš norėčiau, kad mes pasiūlytumėm tarybai tokias formuluotės naudoti, kurios leistų šioj srityje šiam nuolatiniam mechanizmui panaudoti bendrijos metodą. Būtent turiu omenyje stabil, stabilumo mechanizmą. Ir trečia pastaba, pirmininkė. Taip tiesa, ponas Galtieri ir ponas Brok pranešime mini dar vieną problemą, kuri kol kas nėra išspręsta. Tai yra ta problema, kad uh, po to mūšio, na, kurio, sakykime, taip mes ne, nelaimėjome dėl 2011 metų biudžeto, dar reikia kartą kalbėti apie vaidmenį, kurį Europos parlamentas gali suvaidinti, daug, formuoja daugia metį finansinį planą 2014-2020 metam. Tai kodėl pranešime nepaminėjus būtent ir tos idėjos, kuri čia sklando, Samazuko apie tai kalbėjo, jis vienu metu biudžeto komitetui pirmininkavo, būtent buvo kalbama apie kažkokią tai konferenciją, kuri gal šių metų antrą pusmetį, 2012 metais galbūt vyktų, čia dirbtų parlamento, komisijos, tarybos, taip pat nacionalinių parlamentų atstovai ir kalbėtųsi apie. Uh, ES finansavimą ateityje. Aš manau, kad mes galėtumėm pranešime paminėti ir tokias mintis susijusias būtent su šiais finansiniais klausimais ir su, būtent kalbant apie sutartį. Taigi, pirmininkė, tokiomis mintimis norėjau su jumis pasidalyti, tačiau dabar dėje būsiu labai nemandagus, nes turiu išeiti būtent todėl, kad dabar tuo pat metu vyksta ir pirmininkų suėga, kurioje dalyvaus ir Europos centrinio banko vadovas ir turės vykti mūsų sutikimas. Ačiū ponia Ferhofštatai už jūsų turiningą indėlį. Deja, mes neturime nei pono Gualtieri, nei pono Brok, tačiau jie dalyvauja kitų komitetų posėdžiuose šiuo metu. Jis e, sakė, jog bus ketvirtą valandą, tačiau šiaip ar taip, jeigu dabar atsižvelgtume į svarbes pono Perhofštato pastabas, e, žinoma, jis turi dabar išeiti ir mes negalime užtikrinti esmens dalyvavimą dviejose komitetuose labai vienu metu. Taigi šiaip ar taip, ačiū Jums už Jūsų indėlį. Ar būtų dar norinčių pasisakyti ponas Mendes? Ačiū pirmininkė. Šios diskusijos yra svarbios, kadangi pranešėjai iš šio komiteto yra ne asmeniški pranešėjai, bet jie turi atspindėti komiteto kolegų nuomonės. Jie yra mūsų komiteto pranešėjai. Taigi, rengdami pranešimą, jie turės atsižvelgti į įvairių politinių frakcijų atstovų išreikštas nuomonės. Taigi, mūsų mintis būtų tokia. Turėtume pasiūsti dokumentą ir mūsų politinių frakcijų vardu turėtume išreikšti nuomonę dėl to, kas turėtų būti įtraukta į pranešimą. Tiek socialistai, EPP, liberalai. Manau, jog jie visi daugiau ar mažiau sutarė dėl to, ką dabar kaip tik ir pasakė ponas Verhofštatas. Taigi manau, jog Tokiu būdu mes pasielgtume labai naudingai šiuo sumaištingo ES metu. Reikalai klostosi labai greitai. Komisija rugsėjo mėnesį išreiškė savo nuomonę, kuri buvo tinkama rugsėjo mėnesiui, tačiau dabar vasario mėnesį atsitiko visiškai kiti įvykiai ir dabar mes turime žengti toliau savo pirminių pasiūlymų. Ir manau, jog ponas Verhofštatas ar ponas Weberis ar ponas Trišė sakė būtent tuos dalykus. Ir būtent dėl to praėjusią savaitę buvo surinktas vadovų susitikimas. Ir jeigu pasižiūrėtume į tai, apie ką kalba konkurencingumo paktas, kurį praėjusią savaitę paskelbė ponė Merkel, Sarkozy ir kiti, matytume, jog ten yra e, šeši pasiūlymai. E, komisijos reglamente buvo e, pateikti pasiūlymai rugsėjo 29 dieną. Taigi aš manau, jog šiandieninėme pranešime, tai yra pono Broko ir Gualtieri pranešime, reikėtų padaryti du dalykus. Pirmiausia, darysime tai, ko iš mūsų buvo prašyta, kad darytume Tai yra, ar norime, kad 136 sutarties straipsnis būtų pakeistas. Faktiškai mes jau turime pasiūlymą, rodantį mums, kaip atrodytų tas pasikeitimas. Taigi mes turime išanalizuoti tuos pasiūlymus, tačiau manau, jog ekonominių reikalų komitetas pateiks savo pasiūlymus. Ir tai atsitiks tinkamu laiku. Tuo pat metu, manau, mes turime panaudoti šį pranešimą tam, kad sudarytume sąrangą ekonominiam valdymui. Žinoma, pirmininkė, turime žengti koją kojon su įvykiais. Kaip jau sakiau, įvykiai klostusi labai greitai, e, viskas pasikeitė nuo komisijos pasiūlymų ir mes turime taip pat į tai atsižvelgti. Ką turiu omenyje? Šešių mėnesių laikotarpis Europoje, kuomet valstybių biudžetų projektai bus vertinami ir taip pat vertinami svarbus socialiniai reikalai Europos lygių. Jeigu viskas vyks taip, kaip yra šiuo metu, kyla pavojus, kadangi mes paprasčiausiai įsivelsime tik į diskusijas. Nenorime, kad taip vyktų. Žinoma, mes neketinome tik tai kalbėti ir nieko nedaryti. Taigi, ką mes turime padaryti? Kuomet jau turėsime pasiūlymą arba rekomendaciją dėl preliminaraus biudžeto projekto iš bet kurios valstybės narės, rekomendacija neturėtų būti tik rezoliucija besiskundžianti dėl ko nors. Turėtume imtis pozityvių žingsnių, Ir jeigu atitinkama valstybė narė neveiks, neatsižvelgs į nuomonę, tuomet reikės imtis priemonių. Pavyzdžiui, bus pasakyta, jog viena ar kita valstybė nesilaiko rekomendacijų. Iš tai, ką turiu omenyje, kuomet kalbu apie komisijos pasiūlymą ir apie tai, jog jis yra jau pasenęs. Žiūrime į tai, kas yra išdėstyta dokumente nulinės euroobligacijos ir panašiai. Mes turime tai peržiūrėti, turime pasižiūrėti, kokio pobūdžio vertybiniai popieriai egzistuoja Europoje ir kaip per tuos vertybinius popierius mes galėtume suteikti šviežią impulsą Europos augimui. Gali būti tam tikrų būdų, kaip mes išspręsime suverenę skolą, kaip mes e, galėsime vystyti tam tikrus europinius projektus ir panašiai. Komisija pateikė šešis pasiūlymus, šešis teisėkūrinius dokumentus rugsėjo mėnesį. Tai yra tinkama struktūra kaip išeities taškas, lyg ir tam tikras būdas nustatyti, kokiu būdu galėtume žengti į priekį ateityje. Ir tam mes galėtume pasinaudoti pono Broko ir pono Gualtierio pranešimu ir apie tai kalbėjo ponas Verhofštatas ir kiti. Taigi grįžtant prie mano pirminio pasiūlymo, pastebėjimo, manau, jog yra puiku, jei ponas Brokas ir ponas Gualtieri įtrauktų šios elementus į savo pranešimą. Tuomet mes galėtume pasiekti uh, tinkamą sutarimą gana greitų laikų ir tikėkime, kad taip ir įvyks. Pirmininkė, norėčiau pasakyti, jog jeigu mes dabar turime įnešti savo intelektinį indėlį šiuo metu, kuomet kalbame apie praėjusią vadovų tarybą ir būsimą vadovų tarybą gegužės mėnesį, mes neturime leisti vien tik tai jiems visko spręsti. Taigi, Norėčiau aiškiai pasakyti, mano frakcija nori, kad Broko ir Gvaltieri pranešimas atspindėtų ne tik tai, ar mes sutinkame su 136 straipsnių pakeitimu, ar nesutinkame. Šis pranešimas taip pat turi atspindėti pagrindinės ES ekonominio vystimosi gairės. Ačiū. Ačiū ponė Devygo. Ponas Galtierė, vienas iš pranešėjų, kaip tik įėjo į salę, ponas Brok turėtų netrukus prie mūsų prisijungti. Noriu nuraminti poną Galtierį, kuris ką tik prie mūsų prisijungė, kad tikrai e, gaila, jog praleidė svarbius pon Nodevygo ir pono e, Verhofstadt e, pasisakymus, bet sekretoriatas viską užfiksavo ir galėsite su jais e, susipažinti raštu. Dabar ponas Gerėra, kuris prašė žodžio. O po to suteiksiu žodį pranešėjams. Ponas Gerėda. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Verhofstadt pasakė daug įdomių minčių. Tačiau vis taip pat sakė, jog aptarė šias temas su ponu Gvaltieri ir Brok. Aišku, e, dar jis turės sustikimą su ponu Trišė, pirmininku sueigoje. Akivaizdu, kad pranešėjams įdomu būtų sužinoti, ką kiti kolegos mano be pono Ferhofstadt mintris. Vienas iš e, e, pono Devygo išsakytų minčių aš, e, ponas Dav, ponas Devygo, davėme medžiagos ponui Brokui ir Gultieriai pamastyti apie bendrai ekonominį, val, ekonominį valdymą Europos Sąjungoje Manome, kad e, šis aspektas turėtų būti įtrauktas į Kvaltierį ir Brok pranešimą, aišku, jeigu ponas pirmininkas neprieštaraus. Pranešimas neturėtų apsiriboti e, tik tai pritarimo ar nepritarimo tarybos nuomoniai išreiškimu. Akivaizdu, kad su tuo yra susiję tam tikri pavojai. Būtent visos reformos reikalingos ekonominio valdymo srityje turi vykti konstitucinės sąrangos rėmose. Apie tai jau buvo pasakyta daug ir anksčiau. Reikia ne tik galvoti apie sėkmingą ekonominę valdymo sistemos Europoje sukūrimą, bet eiti toliau, nes šiuo metu mes susidurėme su nuolatinė krizinė situacija ir tas tapo aišku ir po praėjusią savaitę vykusio vadovų susitikimo. Ekonominis valdymas šiuo metu yra aktualiausia tema, kuri, kurios svarba nuolat auga. Suvokiama, kad iki šiol primtos priemonės yra nepakankamos ekonominiam valdymui užtikrinti, eurozonos stabilumui užtikrinti, tačiau turime už atskirti ekonominį valdymą nuo šio valdymo išvertimo į konstitucinės normas, taisyklės ir jų įtvirtinimo. Jeigu kol kas mes regime daugiau sutarimo dėl ekonominio valdymo, nei dėl sutarties keitimo. kyla pavojus, jog didelis sutarties keitimas neduos reikiamo rezultato, bet kartu įvyks tam tikri ekonominiai valdymo pokyčiai, kurie atsidurs už sutarties rėmų. Aš manyčiau, kad mūsų komitetui būtina išsakyti savo poziciją ir reiktų ją įpinti į bendrus pamastymus apie ekonominį valdymą. Turime apie tai kalbėti sutarties kontekste. Ponas Ferhofstatas pažymėjo, kad mūsų pradėtas procesas gali iššaukti nesiliaujamas sutarties reformas, o mes to tikrai nenorime. Ačiū. Pirmininkas, dėkui. Pirmiausia, išklausėme kolegų, tai gal e, reiktų pabaigti kolegų pozicijų klausytis, o pranešėjimės leisime apendrinti diskusiją. Prašom, kolega. Ačiū. Aš laukiau salėje, kadangi neturėdami pranešimo raštu, negalime e, niekaip kitaip tik iš pranešėjus išgirsti jų poziciją, nuomonę, nes kai kuriais aspektais jų išsakytos mintis išsiskiria. Ir prieš pakartojant praėjusią savaitę išsakytas mintis, norėčiau paprašyti suteikti pranešėjams žodį. Ačiū. E purtroppo e, i relatori hanno avuto da fare sempre per questo stesso argomento. Deja, pranešėjai turėjo būti prieš tai kitame komitete, todėl nepavyko čia mums nieko padaryti. Ponas Šultas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pritarčiau kolegai, tačiau išsakytos mintis liudyja, kad tai, apie ką mes kalbėjom praėjusią savaitę, yra nepakankama, kad mūsų pozicijos dar labiau išsiskiria. Taip pat reiktų atsižvelgti į ponomom laišką iš Europos profsąjungų susivienijimo, todėl mums reiktų pasistengti užtikrinti kuo platesnės diskusijas dėl sutarties keitimo, kad jos vyktų visoje Europos visuomenėje. Dar kartą norėčiau patvirtinti, kad mūsų praeisį kartą išsakyta pozicija galėtų būti tinkamas sprendimas. Ačiū. Dėkui. Dabar pranešėjai ponas Gualterė ar ponas Brok, kas pirmasis ponas Gualterė, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsiprašau savo ir pono Brok vardu Mes buvome pakviesti į biudžeto komitetą diskutuoti būtent šiuo klausimu ir priešingai nei buvo numatyta darbų tvarkėje, ten vykusios diskusijos užtruko, paprasčiausiai negalėjome anksčiau išeikti. Ponas Lamesur kreipėsi tiesiogiai mus ir mes tiesiog fiziškai negalėjome paspurkti iš salės. Aš girdėjau dalį pasisakymų. Taip pat mane trumpai informavo apie e, tų kolegų, kurių mes negalėjome išgirsti pasisakymus. Taigi praėjusios savaitės įvykiai e, parodo, kad buvome iš principo teisūs. Tai atrodo techninis klausimas, sutarties e, pritaikymas, keičiant ją prie jau egzistuojančios praktikos, bet iš principo tas keitimas yra daug daugiau. Yra tam tikros politinės, ekonominės procedūros, procesai, kurie yra sudėtingi. Praeitis e, rodo, kad mes tokiais atvejais susidurime su vyriausiais teigiamais, neigiamais aspektais, viskas persipina, tampa labai sudėtinga. Žinoma, čia reikia stengtis ieškoti pusiausviros. Tikrai džiaugiuosi, kad pasirinkta kryptis siekti stipresnio ekonominio valdymo, bet skaitymas dokumentą e, tikrai jaučiu susirūpinimą. Ir dokumentas nebuvo patiktas, tačiau nebuvo ir atsiimtas e, prieš praėjusią vadovų tarybą, būtent, kad bus sukurta tam tikra e, Eurostatą priminti institucija ir susidarys tam tikra e, Europos asamblėja, kurioje dalyvaus e, dalis valstybių narių ir ją prižiūrės Europos parlamentas. Žinoma, idėjų yra pačių įvairiausių. Ir diskusijos e, vykstančios dėl sutarties keitimo išryškina tas mintis, Aišku, turime mąstyti realistiškai, bet yra nemažai bejonių uh, dėl konstitucinių priežasčių, dėl taikymo srities išplėtimo uh, startyje, uh, trečiojo straipsnio pirmojo dalyje, bijomasi įgaliojimų padidinimo. Tačiau aš nemanau, kad taip yra. Aš nemanau, kad mes padidinsime ES kompetenciją ir turėtumėm, turėtų užtenkti supaprastintos procedūros. Pritariu ponui Gerėro Neverta dabar vėl atverti Pandoros skrinios ir pradėti diskutuoti apie Lisabonos sutartį. Šiaip ar taip, mes turime tęsti diskusijas ir jos turi vykti vadovaujantis dabartinė sąranga. O kalbant 136 e, straipsnį ir ekonominį valdymą, jis leidžia imtis mūsų norimų priemonių, nepažeidžiant dabartinės institucinės e, sąrangos. Ir nereikalinga kurti naujų institucijų. Iš ties, kai kurių nuomonė, e, toks susitarimas negali būti įgyvendintas pagal 136 straipsnį, tačiau dėl to dar teks apsispręsti. Sutarties keitimas gali padėti visus išsiskiriančius e, pasisakymus e, apjungti, suvienodėti, tačiau mes turime aiškiau apibriežti tikslus, būti realistiškesniais ir suvokti tai, kas svarbiausia. Būtent Tema labai jautri, todėl reiktų dėti visas pastangas sustelkti ties, tik ties tarp vyriausybių metodų, nes ir tai taip pat gali sukelti pavojų ES egzistavimui ateityje. Ponas Brokas dabar. Ačiū. Keletas pastabų nuo praėjusios savaitės pabaigos mes turime diskutuoti apie tris sritis. Buvo anksčiau sutarties keitimas ir užimtumo augimo paktas, o dabar vadovų tarybai pareigojo mums siekti susitarimo konkurencijos srityje. Visi šie trys klausimai tarpusavyje e, susiję komiteto nuomonė mažiausia problemų kelia stabilumo ir augimo paktas, kadangi sutartis aiškiai reglamentuoja, kokį vaidmenį vaidina Europinės institucijos ir EP veikia pagal bendro sprendimo e, procedūrą. Taigi, procedūros aiškios, tik tai dėl turinio reikia susitarti. Kitos dvi sritis - sutarties keitimas ir konkurencingumo paktas jos e, yra kol kas tamsokos ir neaišku, ar mes čia veiksime pagal tarp vyriausybinį ar pagal bendrijos metodą. Reikia suvokti, kad e, iki kovo 22 dienos turime apsispręsti ir pateikti vadovų tarybai poziciją, kuri būtų aiškia, tačiau kartu lanksti. Mm, labai sudėtinga situacija yra su konkurencingumo paktu. Yra mano turimas dokumentas, kuris iš principo neegzistuoja, bet kurį aš tikrai noriu pasituoti. Taigi kviesime eurozonos parlamentarus dalyvauti ir veikti pagal sustiprinto bendradarbiavimo procedūrą, taip pat ir išeinant už nacionalinių parlamentų, nacionalinės teisėsaugos, atsiprašau, ribų. Ir apie EP nepasakyta nie žodžio, taigi turėtumėme sunerimti dėl to. Aišku, ar reikia keisti sutartį, jeigu valstybės narės e, nori sukurti tokį mechanizmą, kuris žlugtų nepraėjęs, pavyzdžiui, Vokietijos konstitucinio teismo ir viskas pasibaigtų milžinišką katastrofą. Uh, Žinoma, reikia vada, vadovautis terminais, bet jie, žinoma, taip pat nėra galutiniai, nes kovo 27 bus ta e, tikroji katastrofos diena. Taip pat turimi dokumentai turėtų, manau, atspindėti didesnį bendrijos institucijų atsakomybę. EP turėtų šį beitą išsiaiškinti. Būtent e, ką duos sutarties keitimas ir kaip galėsime mm, e, prisijungti prie konkurencingumo pakto, kuris bus formuojamas pagal tą vyriausybinę strategiją. Nors man atrodo, kad 130 straipsnio pirmojo dalyje yra pasakyta viskas, ko reiktų konkurencingumo paktui pasiekti. Jame dalyvautų tos valstybės, kurios nori. Ir dalis valstybių narių tą suvokia. Kai kurie mm, mano gerai pažįstami pareigūnai pritarė mano pozicijai, tačiau jie gal neužsima, neužima pačių svarbiausių postų. Taigi mes norime parengti tokį pranešimą, kuriame būtų taip ir daugiau nieko. O taip pat e, reikia rezoliucijos, kuri atspindėtų visą reformų paketą ir e, pirmose dviejose e, dalise paprašytumėme paaiškinti to, kas mums nėra suprantama prieš balsavimą plenarnę sesiją. Jeigu mes nesulauksime paaiškino iš tarybos, tai nieko ir nevyks. Tačiau, kadangi mes visi bijome kovo 27-osios, tai gal ir susitarsime. Be abejo, turėsime dėrėtis dėl formuluočių ir panašiai, bet nešimo apimtis bent man tokia atrodo. Taigi kartu su ponu Giltieri mes kalbėjome su ponu Trišė, prašėjusią savaitę su Baruzo ir Rumpui. Jie išreiškė siekį tęsti dėrybas, taip pat suvokė mūsų nerimą, bet nurodė ribas, iki kiek gali eiti. Jis mano, kad 163 straipsnio trečioji dalis e, ne visuomet e, gali būti pagrindu, nes kai kuriais atvejais valstybėse narėse reiktų rinkti referendumus. Tačiau mes norime supaprastintos procedūros, norime išvengti sunkumų, turime pavojingai artimą datą kovo 27-ąją. Taigi, atsižvelgianti tas aplinkybės, turime tęsti darbą. Ir jeigu teisingai supratau praeisę savaitę pono Barozo išsakytas mintis, būtent, kad sustarę dėl e, bendros rezoliucijas, laimėsime stiprų dėrybinį partnerį. Akivaizdu, kad nori ir komisija daugiau aiškumo tarp vyriausybinėme e, kontekste. Aišku, tai nėra galui dabartinę poziciją, reikia tęsti e, mums su ponu Galtieri darbus. Šiandien ketiname padiskutuoti su ponu Trišė. Po to kartu susėsime rytoj, pabandysime parengti e, pranešimo projektą, tačiau aš linkstu linktų minčių, kurias išsakiau, būtent, kad mums reikia pakeitimo, tačiau jis neturi turėti tokio griežto konstitucinio charakterio. Ačiū. Nematau pakeltų rankų, prašančių pasisakyti. Ponas Hekneris, prašom. Ačiū abiems pranešėjams už tai, kad įvardino tarpinę padėtį Esama situacija neaiški, neaišku, kur ji mus nuves. Atsižvelgiant į esamą situaciją, pažymėsiu. Su dideliu nerimu stebiu padėti ir tikrai negerai, jog Europos e, integracija silpnėja, grįžtame atgal tiek integracijos srityje, tiek demokratijos, demokratijos stiprinimo e, srityje. Atsižvelgiant į sudėtingą eurozonos situaciją, be abejo būtina stiprinti bendrijos metodą, o ne nuo jo nusisukti. Būtent e, to mes nenorime, siekiame bendrijos stiprinimo. Manau, kad tokią poziciją turi atspindėti mūsų parengtas pranešimas, mūsų komitetas, mūsų parlamentas. Tai yra parlamento išsikelta užduotis. Mes atstovaujantieji e, europiečius, pažymime, kad norime bendrijos metodo ir kiek įmanoma didesnio EP įtraukimo į klausimų sprendimą. Pritariu pono Galtierį pasiūlymui, būtent pakeičiant trečiąjį e, straipsnį ir, ir integracijos aspektą pirmajame straipsnėje tokiu būdu užtikrinti didesnį, didesnės integracijos iniciatyvas. Aš nenoriu gilintis į smulkmenas, kadangi mes neturime dar pranešimo projekto. Tiesiog raginu abu pranešėjus neatsisakyti mūsų tikslų, kadangi mes brėžiame gairias ateities Europai, kaip ateityje bus šie klausimai aptariami ir sprendžiami. Dėkui. Gerai, manau, jog turėtume baigti su šiuo darbo tarkės punktu, kolegos. Laikas bėga, turime ir kitų svarbių klausimų. Dėkojame mūsų dviem pranešėjams, kurie jau pradėjo pasiekti konsensusą komitete Mes apie tai diskutuosime kitame mūsų posėdėje, kuris bus surinktas 17 dieną. Tikiuosi, kad šis sudėtingas klausimas, ypač sudėt, matematiškai sudėtingas klausimas, bus išspręstas. Pirmininkas sako, ne, ne 17 dieną, bet 14. Turėjau pasakyti ne 17, bet 14 dieną. Taigi kitas neįlinis posėdis vyks Strasbūro, Strasbūro plenarinės sesijos metu. Taigi nekartokite mano klaidos, ateikite vasario 14 dieną ir tuomet tęsime diskusijas šią temą. O dabar periname prie penktojo darbo tvarkės punkto. Ir tai yra pasiūlymas pakeisti aktą dėl atstovo Europos parlamentą rinkimų, remintis tiesioginę visuotinę rinkimų teisę. Taip pat šiandien mes girdėsime matematikos profesoriaus pristatymą. Ir tai bus profesoriaus Grimet pristatymas dėl mažinčio proporcingumo apskaičiavimo matematinės formulės. Ir komiteto vardu norėčiau padėkoti Jums, kad čia atvykote ir atstovaujate savo kolegoms, kurie dalyvavo seminare Kembridžė. Nežinau, ar ponas Dafas norėtų pasakyti keletą įžanginių žodžių, ar suteiksime žodį iš karto ponui Grimetui. Ačiū, manyčiau, jog geriau pirmiausia turėtų pasisakyti ponas Grimetas, o vėliau aš pasisakysiu. Grimet, a lei la parola. Puiku, profesoriu Grimet, prašom žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, už tai, kad pakvietėte šiandien mane čia. Man tikrai didelė garbė čia dalyvauti kaip matematikui. Pirmiausia, norėčiau pasakyti komiteto nariams, kad aš esu labiau įpratęs kalbėti savo studentams, o ne Europos parlamento nariams. Ir žinoma, jūs iškart sugražinsite mane į realybę, jeigu nuklysiu netinkamą linkme. Praėjusį savaitgalį matematikų grupė šio komiteto kvietimu susitiko Kembridžė ir dvi dienas diskutavo apie vietų skirimą Europos parlamente, vietų padalėjimą Europos parlamente. Ir mūsų išvados jums buvo išdalintos ir tikiuosi, jog jūs jas rasite ant savo stalų. Ir taip pat šiuos rezultatus rodau ir ekrane. Galbūt šiek tiek e, nelengva įžiūrėti ekrane, tačiau mano pavardė yra ponas Jeffris Grimetas. Aš esu matematinės statistikos profesorius Kembridžo universitete. Tai yra matematikų ataskaita. Keletas žodžių apie matematikus. Matematikai siekia elgtis logiškai, jie mėgina būti deduktyvūs, pradėti nuo principų. Tai yra preliminarios rekomendacijos. Tai, ką matote šiandien, nesikeis, tačiau mūsų galutinė ataskaita kol kas dar nėra užbaigta. Dėl jos nėra galutinai susitarta. Dalyvavo daugelis matematikų, kurie buvo pasirinkti dėl jų patirties su šio klausimu susijusiuose srityse. Jie atvyko iš įvairiausių valstybių, iš įvairiausių universitetų. Ir mm, mums patarinėjo viešosios politikos klausimais Aberdino universiteto narys. Taip pat dalyvavo ne tik ateinančios kartos atstovai, bet taip pat ir daugelis šio komiteto atstovų ir mes esame labai dėkingi šiems nariams už tai, jog jie atvyko ir mums padėjo tais klausimais, kur, kur mums reikėjo jų vadovavimo. Ačiū Jums. Žinoma, mes mėginome nuveikti tai, ko iš mūsų buvo prašyta ir nedarėme to, ko nebuvo prašyta. Taigi mūsų pranešimas ir mūsų rekomendacijos yra susiję su keliais trumpais dalykais. Jeigu komitetas mums suteiks kitus įgaliojimus, mes maloniai tai apsvarstysime, tačiau šiandienos mūsų rekomendacijos yra glaudžiai susijusios su tais įgaliojimais, kuriuos mums suteikė šis komitetas ir jo pranešėjas. Norėčiau priminti Jums apie raštą, kurį prieš kelias savaitės išsiuntė pranešėjas. Jis sako, jog susitikimo tikslas buvo aptarti ir jeigu įmanoma pasiūlyti matematinę formulę. Ir norėčiau pabrėžti žodį, pirmiausia, matematinę, o paskui žodį formulę, apie tai, kaip reikėtų paskirstyti vietas parlamente keletas svarbiausių pagrindinių raktažodžių. Ši formulė turėtų būti skaidri, tai reiškia, jog ji nebūtinai turėtų būti skaidri politikams ar matematikams, tačiau reikėtų ją paaiškinti žmonėms taip, kad jie galėtų ją suprasti. Formulė turėtų būti tvari, tai yra labai svarbi sąlyga. Ji turėtų būti tvari įvairiems galimiems pasikeitimams ES sąrangoje per ateinančius keliarius metus. Taip pat dalis dėl reformos tikslo - būtent panaikinti politinius ginčius ir atsižvelgti į tam tikrus pasikeitimus, kurie gali įvykti ES, pavyzdžiui, tokius kaip migracija ir demokratiniai pokyčiai ir, žinoma, plėtra įstojant naujoms valstybėms narėms. Taigi, apribojimai buvo mums e, šiame pranešime būtent štai kokie. Pirmiausia, parlamento dydis neturėtų viršyti 751 nario. Žinoma, mums buvo pasakyta, pasakyta jog narių nebūtinai turėtų būti 751, galėtų būti 750 arba kitas skaičius, tačiau tikrai būtų stebėtina, jeigu parlamentas nebūtų iš 751 nario. Toliau minimalus slengstis turėtų būti šešios vietos vienai valstybei nariai. Neturėtų būti mažiau negu kad šešios vietos vienai valstybei nariai. Europos parlamente. Trečia, ne viena valstybė narė neturėtų gauti daugiau negu kad 96 narių. Taigi yra tiek ir žemesnioji, tiek ir aukštesnioji riba. Toliau yra tam tikrų kitų apribojimų. Ne viena mažesnė valstybė neturėtų gauti daugiau vietų negu kad didesnė valstybė. Tai yra loginė sąlyga. Paskutinė sąlyga yra tai, jog vietų paskirstimas turėtų laikytis tai, kas yra vadinama degresyvinė, de, degresyvus proporcingumas. Taigi mes gana daug diskutavome apie tai, kas yra mažėjantis proporcingumas. Ir cituoju iš 2007 metų pranešimo, kurį pateikė ponas Lamasūras ir ponas Severinas savo pastabose, jie diskutuoja apie ES sąrangą, diskutuoja apie principus, o paskui sako šiame kontekste, kaip žengti toliau. Ideali alternatyva būtų susitarti dėl nediskutuotinos matematinės formulės, dėl mažėjančio proporcingumo. Ir tai būtų sprendimas ne tik dabarčiai, tačiau taip pat ir ateičiai, atsižvelgiant į demokratinius pokyčius, tai turėtų būti nediskutuotina matematinė formulė matematinė ir nediskutuotina. Žinoma, tai tikrai jau didelis prašymas. Toliau buvo patiktas pasiūlymas, kuris yra toks, kiekvienas narys iš didesnės valstybės narės atstovauja daugiau narių, daugiau piliečių, negu kad narys iš mažesnės valstybės narės. Taigi reikėtų padalinti iš atstovų skaičiaus ir kuo didesnė valstybė, tuo didesnis atstovų skaičius ir turėtų būti. Taigi su šia interpretacija kyla tam tikrų sunkumų ir aš tai turėčiau aptarti plačiau prieš perėdamas prie mano pranešimo rekomendacijų. Taigi, kalbėdami apie galimą vietų skirstimą parlamente, mes matome du etapus e, sudarant formulę. Pirmas yra nustatyti principus, o toliau dalinti narius Ir čia mes periname prie teoretinio vietų paskirstimo. Tačiau šis paskirstimas yra tik dalinis. Jungtinėje karalystėje negali būti 16,3 Europos parlamentarų. Pranešėjas mums tai pasakė. Todėl 16,3 turėtų būti suapvalinta. Ir tokiu atveju mes turime suapvalinti trupmenas iki sveikų skaičių apvalinimą galima daryti įvairiais būdais. Apvalinimo klausimas, pavyzdžiui, e, buvo labai svarbus Junktinėse valstijose, kuomet buvo diskutuojama apie panašų klausimą, e, skirstant vietas atstovams iš valstijų į Senatą ir ypač atstovų rūmus. Taigi e, yra tikrai labai sveikų diskusijų susijusių su apvalinimais, prie to dar grįšiu vėliau. Deja, netikėta, sakyčiau, pasiekmė, kurią patikė Lamasūras ir Severinas savo pranešime, yra štai kokia. Darant apvalinimus, yra pažeidžiamas šis principas. Mes tai matome daugelį ją įvairių paskirstimų tarp įvairiausių rinkiminių institucijų. Mes matysime to pavyzdžius vėliau. Taigi, Faktiškai, žvelgiant iš matematinio požiūrio taško, mes matome sprendimus, kurie yra padaryti remiantis principais ir mums buvo nurodyta vengti situacijų, kurios galėtų nuvesti prie to, ką kai kas vadina politiniais besiginčymais. Taigi mes žinome taisyklę, jog yra teoretinis, teoretiniai tam tikri dydžiai, atstovų dydžiai, tačiau Tai nėra sprendimas, kuris galėtų patenkinti šį klausimą susijusiu su mažėjančio proporcingumo matematinė formulė. Taigi mes turime vis dėlto pasiūlymą ir tikimės, jog jums, jūs, jūs jam pritarsite. Šioje interpretacijoje yra, interpretacijoje yra tam tikras sviravimas. Santykis čia, kurį mes matome, yra keičiamas teoretinių santykių prieš įvykdant suapvalinimą. Taigi mes siūlome papildomus penkis žodelius prie Lamasūro Severino pasiūlymo, kurie sako, jog tai turėtų įvykti prieš suapvalinant. Ir tai atitiks šį principą mažėjančio proporcingumo. Mes nesame teisininkai, tačiau manome, jog tai atitinka teisinės nuostatas, kadangi teisė leidžia tam tikrus nedidelius žodžių varijavimus. Taigi, jeigu jūs, atsiprašau, aš nenorėčiau kalbėti kaip mokytojas, ne mes, bet jūs patvirtinsite šią formulę, tuomet matematiko gyvenimas taps tikrai lengvesnis, kadangi visos sistemos, kurios mes svarstėme, atitinka Kembridžo pasiūlymą, tačiau iš principo netitinka Lamasūro Severino interpretacijos. Na, gali kilti diskusijų. Ne vienas iš jų apibrėžimų nėra geresnis negu kad kitas. Neturėtume kalbėti apie tai, jog vienas iš jų yra stipresnis, o kitas silpnesnis. Nedidelis pastebėjimas apie tai, kodėl E, mano skaidrėje raudoni dalykai reiškia pavojų. Kodėl tai yra per daug reikalaujantis dalykas? Mes žinome, kad yra tam tikrų atvejų, e, kuomet iškyla problemų, skirstant fiksuotas vietas parlamente. Taip atsitinka todėl, kad e, tokiuose situacijose, kaip kad šiandien, yra valstybių, kuriuose gyventojų skaičius yra labai panašus. Aš apie tai pakalbėsiu vėliau, jeigu kas nors iškelsite klausimų apie tai. Uh, Yra trys būdvardžiai, e, su kuriais mes susidūrėme pranešime. Būtent pasiūlymas turi būti tvarus, skaidrus ir nešališkas. Tvarus e, tam tikriems galimiems pokyčiams ES sąrangoje nuo vidutinio nuo, nuo trumpo iki vidutinio laikotarpio. Skaidrus tai reiškia, jog turi būti pateikiami paprasti ir aiškus paaiškinimai. Pa, paaiškinimai. Nešališkas. Norėčiau užtikrinti Jūs, kad matematikų simpozijumas reiškia, jog ten dalyvavo matematikai, kurie tikrai nėra šališki politikoje. Taigi, faktiškai, kaip kai kurie iš jūsų sakėte praeitįje, yra tam tikrų sprendimų spręsti šiai problemai, tačiau yra ir tam tikrų apribojimų. Taigi, prieš perinant prie tolesnio aiškinimo, reikia daryti tam tikrus pastebėjimus dėl to, kokia yra dabartinė ES padėtis ir kokia jie galės būti ateityje. Šiuo metu ES yra 27 valstybės narės, mažiausia turi 400 tūkstančių gyventojų, didžiausia yra keturis kartus didesnė. Taigi santykis tarp mažiausios ir didžiausios valstybės narės yra didžiulis. Tolesnė plėtra, na, ne aš esu tas, kuris pasakys, kiek dar bus tokių tolesnių įstojančių naujų valstybių narių, tačiau ateityje gali atsirasti ir mažesnių valstybių narių, ir didesnių valstybių narių, negu kad šiuo metu. Vyks migracija, bus demografiniai pokyčiai. E, jau šiuo metu taip vyksta, taip vyko vakar, taip vyko per praėjusius metus, taip vyks ir ateityje. Taigi bet kokie skaičiai, bet kokie vietų skirstimai, kuriuos aš parodysiu jums vėliau šioje prezentacijoje, atsižvelgia į laiką, į Eurostato statistiką. Galiausiai pastebėjimas dėl to, jog šiuo metu mes kalbame apie tam tikrus skaičius, apie tam tikrą vietų skirstimą. Skaičiai paimti iš Eurostato svetainės. Taigi mūsų pasiūlymas yra patvirtinti tam tikrą sistemą tam tikrą sistemos formą, kurią mes vadiname bazė plus prop. Pasiekėme šį pasiūlymą įvertinę įvairius būdvardžius, įvairius suvaržymus ir taip pat įvertinę, kokia gali būti ES sąranga ateityje. Mes manome, jog tai yra labai tvari ir skaidri vietų skirstimo tarp valstybių narių sistema. Bazė plus prop skirstimas pirmiausia įvertina fiksuotą valstybių narių skaičių. Ir tai mes vadiname baze. Ir ją atspindi raidė B. Žinoma, kiekvienai valstybė nariai yra skiriama ta B ir žinoma, atsiranda tam tikrų neužpildytų vietų ir siūlymas yra toks, jog tas neužpildytas vietas būtina paskirstyti pagal valstybių narių proporcingą gyventojų skaičių. Žinoma, čia taip pat yra tam tikrų apribojimų dėl minimalių dydžių, kurie yra atspindėti bazėje ir taip pat būtina atsižvelgti į bendrą vietų skaičių parlamente. Taigi mes sudarome tam tikrą algoritmą tam, kad įgyventintume e, tas e, būtinas sąlygas. Ir mes manome, jog reikėtų naudoti tam tikrą technologiją. Pirmiausia, reikia nustatyti D raidę. Mes jau paskyrėme tam tikrą vietų skaičių parlamente, tačiau liko tam tikras laisvų vietų skaičius ir šis D, ši D reikšmė atspindi e, tam tikrą vietų skaičių skiriama valstybei nariai, kurios gyventojų skaičius yra P. Ir žinoma, kad D visuomet bus tam tikra trupmena, P padalinta iš D. Kadangi tai yra trupmena, o mes negalime skirti trupmeninių narių į Europos parlamentą, mes turime suapvalinti tai iki sveiko skaičiaus. Taigi dabar reikia paaiškinti, kaip vyksta tas suapvalinimas. E, taigi turime P padalintą iš D laušniuose skliausteliuose. Ir bendras paskirstimas valstybei narė yra B plus šis skaičius. P padalinta iš D laušniuose skliausteliuose. Jeigu jis viršyje maksimalų skaičių, kuris šiuo metu yra 96, tuomet pakeičiame jį šiuo maksimaliu skaičiumi. Taigi tuomet ši sistema skiria vietas skirtingoms valstybėms narėms Įsivaizduokite, kad e, D yra fiksuotas skaičius, B yra parametras ir tokiu būdu mes pasiekėme tą e, paskirstą narių skaičių. Bendras parlamento dydis turi sutikti su iš anksto numatytų D skaičiumi. Taigi tokia yra bendra sistemos struktūra, kuri mes matome yra tvari ir skaidri. Ir žinoma, ji taip pat galėtų, nors tai nėra mūsų kompetencijos ribose, ji taip pat galėtų būti suprantama kaip tam tikras būdas skirti tarp valstybės ir piliečių. Valstybės gauna tam tikrą vietų skaičių, likusios vietos yra padalinamos atsižvelgiant į gyventojų skaičių. Taigi mes, kaip jau sakiau, žinoma, tai nėra mūsų kompetencijos ribose tai padaryti tiksliai, tačiau mes jautri vertiname tą teiginį, jog tai gali būti vertinama kaip sąžiningas būdas paskirstyti vietas Europos parlamente. Ir nesunku skaidriai parodyti, kad tai yra sąžininga, atsižvelgiant į visus gyventojus Europos Sąjungoje. Žinoma, čia reikia pasirinkti tam tikrus skaičius, ypač atsižvelgiant į bazę ir apvalinimo metodą. Galbūt kol kas jums tai atrodytų šiek tiek ir e, netaip aišku. Taigi mes siūlome e, mūsų diskusijų pasiekoje bazę nustatyti kaip penketą, o apvalinimą daryti didėjančią linkme. Taigi, kiekviena valstybė turi nenulinį gyventojų skaičių, antraip ją nereikėtų turėti parlamentarų tuomet visuomet e, jai yra skiriamas teigiamas e, atstovų skaičius parlamente ir e, atsižvelgiant į šias taisyklės mes gauname minimalų vietų skaičių šeši. Ir manau, jog pamatysime, kad mažiausios valstybės narės tokiu būdu gauna šešis parlamentarus. Taigi pirmiausia, mes diskutavome apie metodo pobūdį, galėčiau papasakoti vėliau, kaip mes sukūrėme tokią sistemą, tačiau apie tai bus pakalbėta mūsų galutinėme pranešime. Ir galėtume diskutuoti, žinoma, dėl to, kodėl bazė nėra mažesnė ar didesnė. Kitas klausimas yra e, susijęs su apvalinimu. Pavyzdžiui, galima apvalinti mažėjančią tvarką 5,6 galima e, apvalinti didėjančią tvarką, 5,6 tampa 6, 5,5. E, na, čia reikia jau priimti sprendimą dėl to. Tačiau retai, kada praktikoje atsiranda tokia padėtis, kuomet yra 5,5. E, taigi čia mes turime tris variantus pasirinkti mažesnė bazė e, yra palankesnė didesnėms valstybėms narėms, kadangi tokiu būdu joms bus skiriama daugiau vietų, didesnėse valstybėse yra daugiau gyventojų, todėl jos gauna daugiau vietų parlamente. Didesnė bazė e, yra palankesnė mažesnėms valstybėms narėms, jūs gaunate tam tikrą vietų skaičių nemokamai. Apvalinimas. Apskritai, yra pripažįstama ir sisteminės analizės tai patvirtina, kad apvalinimas žemyn yra palankesnis didesnėms valstybėms narėms, apvalinimas aukštyn yra palankesnis mažesnėms valstybėms narėms. Pagalvokime apie tai štai kaip, jeigu valstybė gauna 6,1 e, vietą, proporcija pasikeičia visiškai kitaip. Tačiau jeigu valstybė narė yra skiriama 6,1, proporcija yra e, šeši, daug didesnė proporcija. Taigi apvalinimas žemyn yra palankesnis didesniems valstybėms narėms, o apvalinimas aukšte, aukštyn yra palankesnis mažesniems valstybėms narėms. Taigi mes priėmėme tokį kompromisą Kembridžė dalyvavę matematikai. Norėčiau priminti, kad mes esame matematikai. Yra trys parametrai - minimalus e, vietų skaičius, maksimalus skaičius ir parlamento dydis apskritai. Taigi formulė yra tokia. P yra valstybės populacija, P padalinama iš D, paverčiame tai sveikų skaičiumi, pridedame bazę Tai yra teorinis paskirstimas valstybei. Tačiau turime paimti taip pat ir M maksimumą, šiuo metu 96, taigi valstybė pavadinta I yra priskiriame S sumažytę I. Sigma I. Tai yra bendras parlamento dydis, tačiau tai nebus tinkamas skaičius. Tuomet mes įvedame D, kol ši suma iš tikrųjų tampa reikiamų parlamento dydžių, galutinių dydžių. Ir pasiūlymas, kurį turime prieš savo akis, prisiminkite, kad e, tai yra e, parlamento dydis, taigi mes turime tokią bazę ir suapvaliname skaičių aukštyn. Taigi, manau, jog jūs turėsite didesnės lenteles, kurios bus jums išdalintos. Ir mes, jūs turite aplankę tokį kompromisą. Tai yra tik mūsų pranešimo pradžia. Ir čia mes apibūtiname lenteles, kurias jums pateikiame, pateiksime ir didesnių formatų. Norėčiau paaiškinti jums šių lentelių struktūrą. Joje, jose yra pateikta daug informacijos. Mes turėtume žinoti, kaip jas vertinti. Karėje pusėje yra valstybės narės, mažėjančia gyventojų skaičiaus tvarka. Toliau yra gyventojų skaičius, remiantis paskutiniais skaičiais paimtais iš Eurostato svetainės. Kitoje skiltyje yra skaičiavimas. Kiekviena valstybė gauna penkis bazę. Mes žinome, kadangi atlikome skaičiavimus ir matome, kad daliklis yra antras šioje lentelėje patikiamas skaitmuo. Pavyzdžiui, Vokietijai 99,9. Toliau kitoje skiltyje yra gyventojų skaičius padalintas iš šio daliklio. Pavyzdžiui, paimkime Vengriją. Vengrija gauna 5 vietas iš bazės plus 12,2 atsižvelgiant jos gyventojų skaičių. Ir su, tai lygų 17,5 su apvaliname iki 18. Toliau matome. Vieną valstybę Vokietija yra suapvalinta iki 96. Dabar mažėjantis proporcingumas. Toliau kalbant apie mažėjantį proporcingumą. Pirma, pirmas stulpelis apskaičiuojamas neapvalinant, antrasis suapvalinus. Pirmasis stulpelis tai yra gyventojų skaičius padalintas iš dalies, kuris skiriama kiekvienai valstybei. Ir kai mes žiūrime į tą stulpelį, matome, kaip formulė veikia neišvengiamai. Tie skaičiai, kuriuos matote, mažėja pagal tai, kaip mažėja ir valstybių dydis. Ir čia jokio pažeidimo nėra ir yra tokia taisyklė, kad nebus pažeistas tas principas teoriškai. Tada yra, aišku, apvalinimas. Čia jau yra ne matematinė savoka, jau čia yra žmogaus sugalvota savoka, mes kažką tai suapvalinam ar tai vienaip, ar tai kitaip. Ir dabar žiūrime į tą proporciją, bendrą vietų skaičių jau nebe trūkmenomis, bet bendrų skaičiumi ir čia atsižvelgiant į tą masūro aiškinimą, kas yra mažėjantis proporcingumas, paimkime pirmą. Ta pirma pilka vieta matome stulpelė čia, kur yra m, mm, Prancūzija, Junktinė karalystė ir Italija, kur gyventojų skaičius yra labai panašus, mažiau nei 800 tūkstančių. Čia matome, čia yra apvalinama tai, kad taip, kad štai Prancūzija tokį, e, turi tokį santykį, kuris yra per mažas, palyginti su Junktinė karalystė ir Italija. Prancūzija nesuapvalinus gauna 79,02 ir suapvalintą mes matome 85, iš kur reikėtų gal mm, suprasti, kad bus ir į vieną pusę, ir į kitą pusę skaičiai pat, patempiami. Pavyzdžiui, Portugalija, mm, tarkim, iš, iš to apvalymo nedaug ką gauna naudos, Prancūzija atrodo lik ir gauna daug. Tačiau tai yra skaičiai iš Eurostato, kurios, kurie gauti per pastarąsias mm, porą savaičių. Aišku, gali būti galbūt paskui ir kitaip. Mes žiūrime į Lamasur Severino mažėjančio propansigumo principą kaip, na, dėja tokį galbūt nepalankų, bet jis tvariai išlaikoma. Mes esame matematikai Aišku, galbūt galėtumėm kažkaip kitaip galvoti ir tai nebūtų skaidru. Tada mes ir galvojame, ar konstitucinių reikalų komitetas galvotų, kad geriau reikėtų vadovautis skaidrė formulę, kurią būtų galima lengva paaiškinti, net jeigu suapvalinus kažkur ir šiek tiek būtų pažeidžiamas mažėjančio proporcingumo principas, kuris, kaip aš suprantu, dar kol kas nėra perkeltas į statymą. Uh, Dabar, kai kalbame apie um, narių išaugimą, 28 valstybės narės čia būtų. Mm, prie 27 ankstesnės lentelės valstybių pridėtumėm Kroatiją, 28 valstybė yra 21 čia sąraše. Aišku, kad tos Kroatijai skirtos vietos iš kažkur turi atkeliauti. Islandija galbūt irgi įstos į Europos Sąjungą. Islandija yra maža valstybė, jį gautų šešias vietas, tačiau ir to šešios vietos irgi iš kažkur turi atkeliauti. Dabar, pirmininkė, aš gal ir sustosiu, dėkodamas jums uždėmesi. Galbūt kils klausimų tam tikrose vietose, kai kuriuose vietose galbūt iš tikrųjų jau uh, galėčiau užbėgti už akių, tarkim, jūsų klausimams ir, ir pasakyti pats, kas atsitiktų, tarkim, jeigu mm, narių skaičius išauktų dar per šią kadenciją. Toliau, kaip mes prie tos formulės prieėjome, aš galėčiau apie tai plačiau pakalbėti. Taip pat, kaip mes tą valdymą darėme į didėjančios skaičios ir į mažėjančios skaičios pusę. Jeigu pageidavimų būtų tokių, aš mielai pakalbėčiau apie tai. Per Ačiū profesoriau ir už jūsų atliktą darbą, ir už jūsų pristatymą kurį reikės dabar labai kruopšiai išanalizuoti ruošiantis rinkiminėms kampanijoms ateityje. O dabar žodis ponui Daf. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti profesoriui. Grimetui už jo praktinę pagalbą ir už labai stimuliuojančią to e, e, lyderystės funkciją, kurią jis suvaidino dirbdamas Kembridžo grupėje rėmose. E, noriu padėkoti jam už tai, kad jis labai profesionaliai pirmininkavo visam simpozijumui. Uh, E, kuriame susirinkę matematikai sugebėjo susitarti, pasiekti kompromisą. Anksčiau yra daug skelbtos medžiagos šio klausimo, tačiau nuomonės buvo labai skirtingos mokslininkų tarpe dėl to, koks požiūris būtų tinkamiausias šiuo atveju Taigi, turiu pasakyti, kad labai džiaugiausi tomis diskusijomis, tiek kiek galėjau jas suprasti. Ir tikrai mano mm, akise matematikų įvaizdis dar labiau išaugo. Aš turėčiau pasakyti, kad mokyklą baigiau prieš daug metų, Ir tai buvo gal pirmas toks atvejis, kur taip intensyviai dirbome su matematikais ir tai buvo tikrai labai praturtinanti patirtis. Dabar porą dalykų porą komentarų. Visų pirma, dėl matematinės formulės yra smagu pažymėti, kad įmanoma rasti to klausimo sprendimą matematiškai. Toliau antras dalykas, ašku, kad turime priderinti Lamasūro Severino formulę ir tą įmanoma padaryti nes, kaip visi žinome, kol kas tai dar nėra a, užfiksuota nekeičiama įstatymė. Tačiau reikėtų galvoti apie 76 metų įstatymo keitimą. Man įtin patiko būtent tas variantas, kur būtų uh, naudojama bazė plus P variantas, kaip, on, kaip profesorius Grimetas sakė. Tai būtų tarptautinės teisės principo tam tikras variantas dėl a, valstybių a, savybių, viena vertus ir demokratinio principo dėl, dėl balsavimo visų aspektų kita vertus. Taip pat man labai patiko sprendimas, kad reikėtų skaičius apvalinti didėjimo linkme. Labai džiaugiuosi, kad yra sąžiningai laikomasi mažėjančio proporcingumo principo, nes galų gale viskas susiveda į tai, kad situacija palankesnė suformuojama mažosiams valstybėms narėms. Manau, būtų svarbu prisiminti, kodėl Šis komitetas siekia surasti tinkamą tematinę formulę. Visų pirma, mes galvojame, kad būtų teisinga, turint omenyje dabartinį vietų paskirstimą, turite omenyje, kad tai buvo tikrai labai ypatingi politiniai ginčiai Ir tarp vyriausybinė konferencija buvo tam skirta vien tik tai šiam klausimui. Dėrybos buvo nepaprastai ilgos ir manau, kad labai svarbu būti ir sažiningesniems, teisingesniems, bet taip pat ir skaidresniems šio klausimu. Ir manau, kad būtent Kembridžo pasiūlyta formulė visų šių tikslų ir pasiekia. Ir paskutinė pastaba dėl tų vietų, kaip jos paskirstytos dabar lygiai kiekvienai valstybei. Tai yra 5 su apvalinu 6, tai būtų 25 procentai visų parlamento vietų. ES plečiantis turės būti priimtas sprendimas. Laikytis tokio, to, tokio pakankamai plataus santykio. Ir aš manau, kad jeigu politiškai nuspręsime, kad taip ir turėtų būti, ir aš manau, kad taip turėtų būti, tai ateityje reikės tą bazę sumažinti nuo 5 iki 4 pagal matematiką peršasi e, tokia išvada, kad jeigu turėsime 32 valstybės narės, ta bazė turės nu, sumažyti nuo 5. Jeigu turėsime 38 valstybės, tai reikės bazę sumažinti iki 3. Manau, kad šią matematinę formulę turėtumėm patikri, patvirtinti kaip pagrindą dėryboms su taryba. Be, aiškio, be, be abejo, tai ne vien tik tai mes galime priimti sprendimą šio klausimu, tačiau mes galime pasiūlyti tai kaip pagrindą dėryboms su taryba. Ir tai be abejo bus įdomus procesas manau, kad mes taip pat tarsi turėtumėm numatyti tam tikrą procedūrą, kuri leistų stabilizuoti šią sistemą ir leisti ją evoliucionuoti stabiliai, kai auks ES valstybių narių skaičius. Bet bendrai tokia būtų mano pirminė reakcija į profesoriaus Grimet pristatymą. Jis, aišku, uh, per artimiausias kelias savaitės parengs ir galutinę ataskaitą iš savo darbo ir mes turėsime galimybę ją išanalizuoti. Manau, kad šios ataskaitos ir mūsų diskusijų pagrindų, šakai, pranešės, sakyčiau, galėsime toliau dirbti ir nuspręsti kitame sutikime, kokiu požiūriu vadovautis formuojant mūsų pasiūlymą. Ačiū. Grazie, prezidente. E, eh, io ring... Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegai DAF ir be abejo profesoriui Grimet už pasiektą Kembridžo simpozimo rezultatą ir jo pristatymą. Manau, kad tikrai komentaras būtų labai pozityvus, nes jie sugebėjo rasti tokį sprendimą, kuris atitinka pagrindinius reikalavimus dėl skaidrumo, nešališkumo ir tvarumo. Vienintelis dalykas, tik tai, kas, ko nepasiekta, tai būtų tas reikalavimas dėl mokslinio pagrindo, čia galima būtų kelti tam tikrų klausimų, ypač kai eina kalba apie tą mažėjančio proporcingumo principą, kuris išplaukia iš Lamasur Severino pranešimo. Mokslinėje literatūroje jau yra įrodyta, kad um, jų pasirinktas pagrindas nėra labai tvirtas iš mokslinio požiūrio taško. Noriu pasakyti, kad e, tos fiksuotos bazės pasirinkimas, e, užtikrinant proporcingumą ir lygybę tarp valstybių narių, gal būtų pats proporcingiausias principas, kai eina kalba apie mažėjančio proporcingumo uh, variantą. Ir bazė yra pasirinkta 5, o ne 6. Ir tai, tai paskui tas tokios bazės pasirinkimas yra tinkamai ištaisomas būtent tuo, kad e, po to gauti skaičiai po kablelio yra apvalinami didėjimo linkme. Vienintelis klausimas, kuris man kyla, būtų susijęs su politiniais padariniais, kadangi yra pasirinkta būtent penki, o ne šeši kaip bazė. Ir būtent tas. tas Aišku, kad būtent tas pasirinkimas turės įtakos ateityje pusiausvirai tiek parlamente, tiek ir taryboje. Uh, Bet bendrai vertinant, aš ir anksčiau rėmiau būtent tą liniją, kad reikia fiksuoto tam tikro pagrindo, nes tikrai tokia linija yra pakankamai logiška, tai aš galėčiau vertinti jūsų pasiūlymą kaip gerą Manau, kad vadovaujantis racionaliu požiūriu, būtent šis jūsų pasiūlytas variantas galėtų užtikrinti, jog parlamentas turėtų pakankamai tikrai skaidro, nešališką variantą vietų paskirstimui. Ponas Hefner, taip pat ačiū profesoriui Grimit, kitiems matematikams ir kolegai DAF už iniciatyvą. Akivaizdu, kad egzistuoja matematiškai tobulas sprendimas, kas galėtų dėl to stebėtis, taikyti praktikoje mažėjančio proporcingumo e, formulę ir kad ji būtų skaidresnė iškesnė negu e, neaiškus dėrėjimasis dėl vietų tarp politikų. Akivaizdu, ko mums reikia skaidrios, aiškios formulės, ji turi užkirsti kelią bet kokiam savivaliavimui. Vis dėlto turiu keletą e, klausimų ir kaip suprantu, turime dabar galimybę užduoti klausimus. Uh, matematinė formulė būtų e, taikoma atsižvelgiant į esamą mm, politinė situacija. Kaip suprantu, pagrindas galėtų būti 6 arba 5 plus 1. Būtent dėl to, kad atsižvelgėte į mažiausią galimą vietų skaičių 6, taip pat yra viršutinis skaičius 96, taip pat ir bendras narių skaičius yra apribotas, tai yra politiniai sprendimai tokios e, matematinės prielaidos yra suvokiamos ir pateisinamas. Tačiau kai ko nesuprantu, jūs pasirinkote tokį daliklį, kuris taikant šalims e, mažėjančią proporcingumo e, formulę turi atspindėti skirtumus tarp valstybių narių gyventojų skaičių ir jeigu turite e, nelyginį skaičių, e, siūlote apvalinti iki didesnio sveiko skaičiaus, tai aišku politinis sprendimas, tačiau jūsų pasiūlymas yra protingas. Taigi tą aš suprantu, tačiau nesuprantu, e, kodėlgi Vokietijos atveju jūs suapvalintote ne į viršų, o net sumažinote skaičių netgi devyniais. Aš nesuprantu, kaipgi aš kaip politikas turėsiu tą paaiškinti E, e, Vokietijos konstituciniam teismui. Nesu matematikas, bent, bet jau šiek tiek išmanau šį dalyką. Jeigu mes suprantu, kad 6 apačioj, 96 viršui, ar nereiktų e, pasirinkti tokio dalyklio, kuris leistų pasirink, gauti maksimalų 96 ir neviršytų šitos skaičius. Na, E, kartais jūs suapvalinate nuo 0,1, kartais nuo 0,98 e, ir Vokietija nukenčia netgi dėl devinių vietų. Ir tai, man atrodo, politinė savivalė šiokia tokia. Ir e, man rūpėt tai ne dėl tų konkrečių vietų, bet dėl to, kad mūsų diskusijos būtų priimtos mano gimtinėje ir e, panašios formulės mano gimtinėje ne, nebus priimtos ir suprant, suprastos. Aš prašau parengti tokią formulę ir pasirinkti tokį vardiklį, kad būtų galima visais atvejais taikyti vienodą uh, Mm, principą būtent esant nelyginiam skaičiui būtų apvalima į viršų visose 27 valstybėse narėse. Ir kad būtų e, daliklis toks leidžiantis pasiekti 96 e, vietų skaičių ir jo neviršyti ir užtikrinti, kad ne viena valstybė nenukentėtų. Grazie, onorevole Efner. Onorevole Fox, alla parola. Ačiū. Dabar ponas Fox, prašau. Uh, you, can, can start... Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti Andriu už e, šio pranešimo pristatymą. Jūs atsimena, kai, aišku, kai kalbėjome anksčiau apie visas rinkimų reformas, aš labai ap, daug apie tai kalbėdavau, tačiau manau, kad matematinė formulė yra vienas iš prasmingiausių, tinkamiausių variantų. Ir aš dėkoju profesoriui Grimetui už pristatymą, paaiškinimą tik manau, kad, aišku, ta formulė yra skaidri, aiški ir tokia, kurią galėtumėm išaiškinti rinkėjams. Ir manau, kad tai yra šios formulės pranašumas. Kaip Andriu ir pasakė, manau, kad ties tuo ir baigsis visas tas targavojimasis, kuris nuolat vyksta tarp, konfer tarp vyriausybinėse konferencijose. Kitas dalykas dėl e, tos bazės, dėl to pagrindo pasirinkimo formulėje. Aišku, čia reikėtų sutarties pakeitimo ir tai bus sudėtinga padaryti. Prie to sugrįšiu po momento. Uh, Manau, kad todėl, galvojant apie šią formulę, reikėtų kažką tai pasakyti būtent dėl tos bazės skaičiaus, kad jis neviršintų, neviršytų, pavyzdžiui, 20 procentų viso parlamento e, narių skaičiaus. Aš, jeigu dauginčiau 25 tai, e, procentai, tai yra maždaug 135 ir jeigu suskaičiuoju tą, ką čia turiu, tai gautųsi apie 18 procentų. Aš manau, kad profesorius, aišku, labai e, gražiai visą tai paaiškintų, bet manau, kad jeigu norime keisti sistemą, tai reikia atsižvelgti į tai, kad į ES gali įstoti daugiau valstybių. Taigi profesorius atliko savo darbą, jis pasiūlė mums matematinę formulę ir dabar jau politikai turi priimti sprendimą. Bijau, kad pono Hefnerio komentaras ir atskleidžia, su kokiais sunkumais mes susidursime, norėdami susitarti dėl. Uh, uh, kažkokios tai formulės. Pažiūrėkime į 27 valstybių narių lentelę. Mes matome, kad 16 valstybių narių praras vietų parlamente. Pavyzdžiui, Portugalijos atvejus, tarkim, yra pakankamai daug vietų prarandama, nuo 22 iki 18 vietų skaičius sumažėja. Andriu, galėčiau pritarti, iš tikrųjų sudėtinga bus įtikinti uh, jeigu 16 valstybių narių praras e, parlamentarų e, parlamente, tai jos bus prarandančių pusė ir tik šešios gaus daugiau. Uh, Pavyzdžiui, mano apygarda, aišku, vietoj šešių turės septynis parlamentarus, tai man bus lengva įtikinti mano rinkėjus, tačiau kitoms valstybėms bus pakankamai sudėtinga tą padaryti, todėl politinį sprendimą priimti bus sunku. Tai aš galėčiau gal tai suformuoti kaip vokišką į klausimą. Kodėl Vokietijos parlamentarų skaičius turi būti 96 e, ir nedaugiau? Atsakymas yra tas, kad Lisabono sutartyje yra tai parašyta. Tačiau, aišku, jeigu mes peršiturėsime tas nuostatas dėl to, kad sutartumėm dėl a, kažkokios tai formulės, dėl a, pasidalymo vietų, tai aišku, Vokietija kels klausimą, tai jeigu viską perrašom, tai kodėl tada turi išlikti ta vokiška riba 96 vietos tik tai ir nedaugiau. Pakankamai logiškas klausimas ir aš mm, nematau tada logiško atsakymo, kodėl iš tikrųjų Vokietijai turi būti tik 96 vietos ir nedaugiau. Taigi, pristatymas viso šio varianto yra labai įdomus, tačiau aš įsivaizduoju, kad tarp vyriausybinėje konferencijoje susitarti bus pakankamai sunku. Sakyčiau, šansas yra nulinis. <coughs> Žodis ponui Tarkovski, prašom. Well, professor, thank you very much. Ačiū, ponė e, profesoriu, už labai aiškę paskaitą dalyvauju diskusijose, bent dalį jūsų paskaitos supratau. Džiaugiuosi, kad perengėte labai skaidrę formulę bei viską pristatėte pakankamai suprantamai ir aiškiai, tas nėra savaime suprantama. Keletą minčių noriu išsakyti. Tikrai nedaugelis žino, kad iš principo per Kopenhagos viršūnių susitikimą buvo susitarta dėl skaičių, kiek kuri šalis gaus vieto, buvo remiamasi tam tikrą formulę, tačiau e, ta formulė buvo pakankamai aptaki ir daug ką nulėmė e, dėrybos tarp valstybių narių. Toliau apvalinimas e, gerai pasirinktas ir pagrindas teisingas, nes nauda E, apvalinimo nauda e, yra mažoms valstybėms narėms, pagrindo nauda didelėms valstybėms narėms. Taigi viskas logiška. E, jeigu mes norėtumėme plėtoti šį pasiūlymą, tai reiktų geresnio pagrindo pagrindo, matematinio pagrindo pasirinkimui, kodėlgi yra tas šešetas, kodėlgi matematinės pagrindas būtų šeši reiktų tą aspektą paaiškinti, kad visi galėtų suvokti šį pasirinkimą bei suvokti, kodėlgi minimumas yra šešios vietos, o po to bus pagal gyventojus vietos padalyjamos. Suvokiu, kokia sudėtinga užduotis yra iškilus komitetui, parlamentui ir nežinau, ar mes sugebėsime apginti savo poziciją. Taip pat prisiminkime tas, t, t, tą turgų per vadovų tarybą, kai derimasi dėl vietų. Aišku, niekuomet nėra lengva priimti sunkius sprendimus ir susitarti dėl vietų paskirtimo, bet turime suvokti, kokia yra realybė formulė tikrai išbaigta ir tobulame pasaulyje ji būtų patvirtinta bei e, geriau pagristų vietų paskirstimą, tačiau netgi pirminė diskusija atskleidžia, kad kiekvienas žvelgia iš savo nacionalinių apkasų kalbėdami apie vietas. Nors mes daug kalbame apie europinį integraciją, ypač parlamente, čia norime veikti nacionalinius skirtumus, pasiskirtumus pagal europinės partijas ir panašiai, tačiau pradedam pra, prakalbę apie nacionalinėms valstybėms skirtas vietas, balsus, iš karto visi sulenda į savo nacionalinius apkasus ir nieko nenori keisti. Žinoma, gal reiktų bent bandyti įdėkti tokią, tokį naują e, filosofiją, būtų tas tikrai gerai, nes ji yra logiška, nusekli ir skaidri. Dar kartą ačiū Jums labai ir laikysiu kumščius už Jūsų sėkmę. Ecco, ha chiesto di parlare l'onorevole Brock, alla parola. Collega Brock, praszam. Ganz perfider Trick äh, der. Äh, Iš ties, Kembridžo matematikai atliko labai klastingą triuką, kai duoda Junktinė karalystė aštuonias vietas papildomai, o aišku, kad e, per refe... ir tai žinoma padėtų Junktiniai karalystiai balsuoti per referendumą dėl sutarties pakeitimo už tikrai geras žingsnis. Na, dabar rimtai. Tikrai e, reikia pasirinkti matematinį pagrindą ir metodą bei atsižvelgti į visas turimas prielaidas formuliai sudaryti ir viską, padary, ir viską padaryti nuolatiniais skaičiais, kurių nebūtų galima pakeisti per jokias dėrybas. Na, kadangi aš nesu geras matematikas, dar nuo mokyklos laikų tikrai negaliu čia įsigilinti visas smulkmenas, bet pačiai strategijai pritariu. Šį beitą reiks mums patiems įsiaiškinti, tačiau taip pat reiks ir jūsų pagalbos. Hefneris palėtė svarbu klausimą. 96 Vokietijai skirtos vietos, tas yra sutartyje. Vokietijoje nuolat vyksta diskusijos kaip mes galime priimti bendrijos teisės aktus, jeigu mes nesivadovaujame demokratinio atstovavimo principų, taigi demokratijos pagrindas. Todėl gal reiktų mums daugiau argumentų pagrysti, kodėlgi 96 ir kam tai reikalinga. Kitas paliestas klausimas e, nuolat parlamente. E, parlamente bus sunku susitarti dėl to, jeigu 18 valstybių e, praras vietų. Ir akivaizdu, kad tuomet politikų polinkis susitarti stipriai atvėsta. Aš nesivaizduoju, kaip mes čia galėsime pasiekti politinį sprendimą. Uh, ir ypač dėl to, kad vidurinėje sąrašo dalyje bus didelių pasikeitimų, reikia svarių paaiškinimų, kodėlgi tas šalis atstovaujantis parlamentarai galėtų paaiškinti, kodėlgi tai vyksta, kodėlgi tokie pokėčiai EP reikalingi. Todėl turiu jūs paprašyti, kad ir kitais atvejais mums padėtumėte informacija, argumentais, jais galėtumėme remtis per diskusijas bei užtikrintumėme, kad nepatenkintųjų šalių atstovai nesielgtų nelogiškai. Ačiū. Ačiū ponui Brok. Kolega Šöpflin paprašė žodžio, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, didelis dėkui ponui Grimit už labai įdomų paskaitą. Aš tiesiog džiaugiuosi to, kad viską galėjau suprasti. Džiaugiuosi tokiais matematikais, džiaugiuosi, kad mes, nespecialistai, gal, suvokiame, apie ką jūs kalbate. Vaizdudinė medžiaga visomis 23 oficialiomis kalbomis duotų dar daugiau naudos. Aš Norėčiau padiskutuoti apie vietų perskirstimą, naujo matematinio pagrindo pasirinkimas yra ilgalaikis reikalas ir tai turi būti paaiškinti. Neaišku, o gal bus pasirinkti kiti argumentai dėrybose, tačiau viena ar kita kreptimi reikės judėti. Vietų paskirstimas tampa nuosmenintu ir skaidriu. Tai gerai, tačiau kas kelia nepastenkinimą, tai ponas Hefner, pono Fox mintis būtent politinės problemos susijusios su vietų paskirstimu. Žvelgdamas į tą e, sąrašą, tai suvokiu, kad e, mano gimtoji Vengrija ir kitos vidurio sąraš, sąrašo vidurėje atsiprašau esančios valstybės praranda vietų. Akivaizdu, kad tai nebus sutikta iškestomis rankomis. Ir toliau, jeigu teisingai suvokiu, keletas didžiųjų valstybių laimi labai daug. Junktinė karalystė, Prancūzija, netgi Lenkija ir Ispanija laimi. Aš, jeigu teisingai suprantu, tai e, Europos Sąjungoje stabilumas sistemos užtikrinamas e, vadovaujantis tais principais, kurie buvo sukurti pati, e, ją įsteigiant, būtent maž neproporcingai didelis valstybių narių atstovavimas. Ir e, kodėl Gimtinė karalystė yra tokia, ko yra, būtent dėl to, kad Škotija ir Velsas yra neproporcingai e, stipriai atstovaujami bendruomenių rūmose. Taigi, manau, tas aspektas e, vaidins savo vaidmenį kadangi man teks grįžti Vengriją ir paaiškinti žmonėms, e, tikrai sulauksiu klausimų, kaip jūs galite sutikti su tokiais pakeitimais. Ir aš norėčiau išgirsti iš, iš argumentų iš profesorių, ekspertų, kodėlgi mes turime sutikti su tuo. Taigi mes turėjome 24, po, po to 18, po to bus 15 ir dar mažiau, kurgi mes judame. Uh, tikrai turi būti nubrėžta kažkur ta riba ir mes turime žinoti, kurgi ji. Ačiū ponė Kasinė, ačiū profesoriu Grimik. Dėl vietų paskirstimo. Sutartyje yra viskas įtvirtinta, daug apie tai buvo kalbėta, man kyla problemų dėl apvalinimo. Jeigu aš turėčiau matematikui savo apylinkėje arba e, verslininkui paaiškinti, kodėlgi toks yra apvalinimas, kiltų tikrai daug abejonių, kodėlgi būtent taip yra apvalinima. Toliau dėl informavimo 99 e, procentai parlamentarų e, nėra matematikai, aš esu inžinierius, bet ir man buvo labai sudėtinga jūs iki galo suprasti. Uh, reiktų formulėse įrašyti skaičius, kur tiek įmanoma, jūs viską paaiškinote pakankamai suprantamai. Aišku, kad kai kurios valstybės turės nukentėti, tačiau informuoti apie tai, padėti suvokti tą aplinkybę bus labai sudėtinga. Visi euroskeptikai mano gimtinėje plos katučių, jeigu e, aš pateiksiu formulę, kuri įkūnis jų baimės ir visą kritiką. Būtent visi į viršų, o mes į apačią. Mes turime e, turėti formulę, kuri būti aiški, politiškai paaiškinama. Yra trys faktoriai, kurių keisti negalima, nebent norima dar vieną konventą sušaukti, kas šiuo metu būtų pakankamai netinkamas sprendimas. Vis dėlto kolegų išsakyti argumentai turi būti patikslinti e, apatinė, viršutinė riba bei e, e, reiktų paprašyti paaiškinimų dėl apvalinimo. Aišku, kad tai yra naudinga mažu, mažiosiams valstybėms narėms apvalinti viršų, bet verslininkas turi suvokti, kodėlgi būtent toks apvalinimas pasirenkamas, kuo jis pagristas ir kodėl ne visur vienodai apvalinimą. Ačiū, ponas Hefneris. E, paprašiau dar kartą žodžio trumpam pasisakymui prieš pono Grumet atsakymus. E, akivaizdu, kad jų sulauksime. E, gali būti, kad esu neteisingai suprastas. Man tikrai nerūpi nacionaliniai interesai. Pirmą kartą Taip man nutiko ir tikrai unikali situacija, būtent, kad matematinė formulė mane paverčia visiškai priešingų žmogumų, negu esu. Būtent priešingų to, ko aš tikrai esu, kad e, aiškino piliečiams Vokietijoje, jog vienas balsas yra visur vienodai svarbus ir kad esantis skirtumai yra pagristi ir aiškus. Pavyzdžiui, skirtumai tarp Vokietijos ir Maltos. Tikrai būtų gerai, e, kad e, kartu su ponu Dafa rastumėme formulę, e, kurią būtų įmanoma tiksliai paaiškinti. Toliau visiškai palaikau tas politinės prielaidas, kurios yra nediskutuotinos, 6 apatinė riba, 96 e, viršutinė riba, 751 galutinis vietų skaičius. O kalbant apie formulę, aš e, išaiškinsiu, kaip ją suprantu. Jūs ieškote daliklio, kuris nurodytų prielaidų ribose užtikrintų e, mažėjančio proporcingumo skaičiavimo skaičiavimą, kad formulė būtų suprantama aiški. Toliau, kad jeigu atsiranda nelyginiai skaičiai padalinant, kas paprastai ir nutinka, mes apvalinama į viršų iki artimiausio sveikojo skaičiaus. Mes galime tai diskutuoti ir tai nėra e, problema aišku, apie politinius klausimus aš net nekalbu, dėl to mes turėsime susitarti, tai nebus lengva. Aš e, noriu išsiaiškinti dėl matematinių klausimų. Nesuprantu vieno. Kodėlgi jūs negalite paimti šešis ir 96, paskui Maltos ir Vokietijos gyventojų skaičius, bei tarp šių skaičių randate E, aišku dalyklį, kuris būtų priimtinas ir atitiktų mažėjantį proporcingumą. Aš pris, pabrėšiu, kad Vokietijoje yra daug problemų diskusijose dėl e, konstitucinio teismo, nes e, konstitucinis teismas gali užkirsti kelią bet kokiam nepagristam argumentui. Mes, ką darome, turime labai aiškiai paaiškinti. Ir tikrai neaišku, kodėlgi vadovaujama visiems vienodų principais. E, o Vokietijai ne. Aš nežinau, kaip jūs tą paaiškinsite, kaip uh, ponas Daf tai paaiškinsite. Jūs elgėtės matematiškai visiškai e, visais atvejais, atsiprašau, išskyrus vieną vienintelį. Aš nežinau, ar mes tikrai pasieksime tą tikslą, kad e, mažieji sustiprėtų, o didėjai negautų pernelyg daug galės. Tačiau siekiančio tikslo ši formulė tikrai nepadeda. Gerard, uh, one, one explanation. Ponas Tapškovskis, vienas paaiškinimas. Jūs sakėte, kad buvote nesuprastas. Kuomet aš sakiau, kad mes užsidedame savo nacionalinę kepurę, tuomet neturėjau omenyje, kad mes norime apginti savo nacionalinius interesus, turėjau omenyje, kad mes turime būti versinami mūsų nacionalinėme kontekste, kuomet kalbame apie mūsų pozicijas. Diskutuojant šią temą norėčiau pasakyti, jog su šia sistema yra susijęs vienas sunkumas. Paprastai, kuomet deramės ES, mes pasiekime tam tikrą paketą, kadangi yra skirtingos sistemos. Pavyzdžiui, Vokietijoje Dėl to buvo deramasi, kalbant apie taryboje esančias vietas, esančių, esančių balsų skaičių. Ir pavyzdžiui, kalbant dėl naujos dvigubos daugumos sistemos, e, buvo pasiektas sutarimas, kuomet Vokietijoje buvo pasiektas bendras narių skaičius 96 mes turime parodyti visą paveikslą, tačiau tokiu atveju mes perdame visiškai skirtingą pasaulį, kuris yra kitoks negu kad matematinės formulės parlamente, e, kuomet mes kalbame apie skirtingus dalykus tuo pat metu. Tai yra politiniai dalykai. O mums reikėjo matematinės formulės dėl to, jog negalėjome to išspręsti kitaip. Tai jeigu mes sutarsime dėl to, jog tai yra geriausias dalykas, tuomet gerai, tačiau yra įvairių skirtingų problemų, kurias mes turime aptarti, tai yra visiškai natūralu. Mes neturime apie tai kalbėti taip, lyg neturėtume turėti omenyje įvairių skirtingų institucijų, skirtingų problemų. Pavyzdžiui, vieni gauna daugiau balsų komisijoje, kiti taryboje, bet iš mūsų pusės mes turime išspręsti tokią keblę padėtį. Mes kaip parlamentarai uh, galbūt šiek tiek hiperbolizuojame, tačiau parlamentui būtų tikrai e, blogai išgirsti, jeigu sakytų gerai, nutilkite, jūs turite dviem vietomis daugiau parlamente. Sutarėme, kad politiškai tai būtų labai sunku ir kalbant tiesą, iš tikrųjų, jeigu galvosite apie sistemą, jeigu galvosime apie Europos parlamentą ir taip toliau, galbūt Kaip Lenkas aš taip pat turėčiau galvoti, kiek vietų gaus Lenkija, tačiau aš taip pat turiu tai paaiškinti savo rinkėjams, tai yra tik natūralu. Ačiū. Grazie, profesor Gry. Ačiū. Dėkojame profesoriui Gimetui prieš suteikdamas jam žodį. Aš taip pat norėčiau pateikti jums keletą klausimų. Galbūt pastebėjote, kad diskusijų metu visą laiką rašiau. Tačiau Aš pamėginau išspręsti šią formulę, bet neturiu su savimi kalkulatoriaus, taigi galbūt padariau klaidų. Taigi kriterijai, kurių laikausi, priimdama savo nuomonę, yra štai kokie. Suprantu, kad Vokietija ir valstybės, kuriuose yra tik tai šeši nariai, turės gauti tam tikrą apsaugą pagal sutartį, kadangi turės būti minimalus jų narių atstovavimas parlamente, tačiau jos nėra proporcingos. Likusiose valstybėse tarp daugiausia narių turinčios ir mažiausiai turinčių sunku pasiekti proporciją. Pavyzdžiui, jeigu vienoje valstybėje yra 10 milijonų e, gyventojų, kitoje yra 6 milijonai, mes e, matome, kad toje, kurioje yra 60 milijonų gyventojų, atstovų turės būti šešiais kartais daugiau negu kad toje, kurioje yra 10 milijonų gyventojų. Tose valstybėse, kurios, kuriuose gyventojų skaičius nėra nei maksimalus, nei minimalus, taip pat reikėtų pasiekti tam tikrą konkretų proporcingumą. E, žinote, manau, jog galima apskaičiuoti šį rezultatą. Galbūt aš kažkur suklydau savo skaičiavimuose, tačiau manau, jog tokiu būdu mes galėtume daug labiau priartėti prie proporcingumo paėmę šešių bazę, o ne penkių. Pirmiausia, jūs sakėte, kad turime turėti omenyje, jog atsižvelgiant į šiuos reikalavimus dėl minimalaus ir maksimalaus skaičiaus, mes turime nustatyti proporcingumą tarp vidutinių valstybių. Ar tai yra tikslus kriterijus ar ne. Toliau ne visiškai supratau tai, kodėl jūs pasirinkote bazę 5, o ne 6, būtent ką sako sutartis. Trečias dalykas. Jūs siūlote tokius skaičiavimus. Ar jie nebebūtų taikomi, jeigu ES ir toliau plėstusi. Ar šie skaičiavimai tiktų, jeigu mes priimtume daug didesnės valstybės narės, kurių gyventojų skaičius būtų palygintinas su Vokietijos, pavyzdžiui, jeigu priimtume Turkiją? E, žinau, jog jūs tikrai turite pakankamai medžiagos, kad galėtumėte išsamei atsakyti. Ačiū. Thank you, Ačiū, pirmininkė. E, čia buvo iškelta keletas klausimų, nesu tikras, ar visus supratau, ko buvo norima paaiškinti, tačiau norėčiau laikytis savo profesinės patirties atsakydamas. Vienas klausimas e, buvo 696, 5, 6 ir ką su to galima padaryti. Didesnios valstybės mano, jog bus sunku paaiškinti vietų sumažinimą, kuris įvyko po naujųjų skaičiavimų. Uh, Šis apribojimas buvo taikomas atsižvelgiant į dabar turimus skaičius. Taigi mes taikome proporcingumą tarp maksimalios ir minimalios ribos. Pavyzdžiui, atsižvelgiant į bendrą vietų skaičių parlamente 751, mes galime nubrėžti liniją tarp maksimalaus ir minimalaus skaičiaus. Aš nenuberčiau šios linijos, tačiau manau, jog rezultatas galėtų būti daug, dar daugiau negu kad 16 valstybių, kurios prarastų vietų skaičių parlamente, kadangi jų bendras gyventojų skaičius turėtų būti sumažintas tam, kad būtų galima įtilpti į šias nustatytas ribas. Toliau perinant nuo 6 iki 96, kuomet parlamente yra 751 bendras skaičius. Tikrai nereikia būti matematikos profesoriumi tam, kad e, nubrėžtume kreivę XY ir įstatytume atitinkamus skaičius Excelio lentelėje. Tiesiog paprastas žmogus gatvėje paklaustų, kaip tą padaryti, na aš atsakyčiau, jog tiesiog reikia įrašyti skaičius į Excelį. Tai yra tikrai labai principingas būdas nustatant vietas, vietų paskirstimą Europos parlamente. Manau, jog jeigu šį metodą reikėtų paviešinti, žmonės galėtų klausinėti, ar šis vietų paskirstimas yra sąžiningas. Tačiau norėčiau tikrai elgtis atsargiai ir nenukrypti nuo savo kompetencijos ribų. Aš esu matematikas. Jei mums būtų suteiktos kitokios tais, e, taisyklės, pavyzdžiui, tam tikros valstybės narės privalo turėti tam tikrą vietų skaičių, tuomet mes atsižvelgtume į tokias taisyklės ir taikytume tam tikrus metodus tam, kad atitiktume taisyklę kad, pavyzdžiui, vicepininko valstybei būtų skirtas tam tikras vietų skaičius. Tačiau mums to nebuvo pasakyta ir mes to nedarėme. Mes turime atsakyti klausimą, koks parlamentas jūs norite būti ir kaip jūs tai išaiškinsite savo rinkėjams ir galbūt netgi ir rinkėjams esantiems, esantiems šalia jūsų valstybių narių, ne tik jūsų pačių valstybėje narėje. Yra ir kitų labai įdomių klausimų. Norėčiau pasižiūrėti, ar tinkamai užsirašiau juos. Taigi, vienas klausimas buvo susijęs su baze. Kaip keistusi bazė. Na, pirmiausia, bazė. Norėčiau įvesti naują žodį čia - minimumas. Bazė yra skaičius, kurį įvedame skaičiavimuose. Minimumas yra skaičius, kuris yra padiktuojamas komitetui. Minimumas yra šeši. Mums buvo pasakyta šeši, šeši privalo būti. Mūsų bazė yra skaičius, kurį įvedame į skaičiavimus tam, kad atitiktume tą minimalų šeši. Šešetą ar bazė turėtų priklausyti nuo valstybių skaičiaus ir bendro ES gyventojų skaičiaus. Mano komitetui, kaip individų grupiai, atrodo, jog taip ir turėtų būti. Mes esame principingi žmonės ir suvokėme, kad ir ateityje gali būti ES tolesnė plėtra ir tas minimalus skaičius šeši galbūt būtų nebetinkamas, tačiau tai jau nebėra mūsų kompetencijos ribose. Mes to nebevertiname. Vis dėlto mes praleidome gana daug laiko apie tai diskutuodami. Ir mūsų pranešime bus dalis, kurią galėsite paskaityti savanoriškai po pamokų, kuri kalba apie tai, kaip bazė galėtų priklausyti nuo valstybių narių skaičiaus. Ir mes paliekame klausimą atvirą kurį turėtų aptarti šio komiteto nariai, ir jie galėtų pasiūlyti savo priimtinus variantus. Vienas variantas yra apsvarstyti, kaip jau buvo pasakyta, tai, kokia būtų bendra parlamento narių proporcija. Minimumas yra garantuojamas, galėtume aptarti maksimumą. Ir ar šis maksimumas turėtų būti ribojamas ir koks turėtų būti procentas. Uh, Mums atrodo, jog tai galėtų būti galimas kelias, e, kuriam turėtų pritarti šis parlamentas, kaip ir paprasti bendruomenės nariai, kaip kad mes esame. Mes manome, jog tai yra patrauklų ir rekomenduojame komitetui, tačiau tai nėra mūsų kompetencijos ribose priversti tuo tikėti. Norėčiau mesti Jums klausimą atgal. Mums būtų patogiau kaip matematikams, tačiau galbūt tai iškeltų skaidrumo klausimą. Uh, Dėl matematinių priežasčių mes galėtume turėti pagrindą, kuris nebūtų sveikas skaičius. Mes praleidome šiek tiek laiko aptardami privalumus e, to, jeigu pagrindas būtų 5,5. Žinoma, vėliau būtų sunku suapvalinti skaičius, tačiau mums tai būtų patogu, suteiktų tam tikrą patogią laisvę rekomenduoti formulę, kuri e, žinoma, dėl minimumo mes susitarėme, jis turėtų būti sveikas skaičius, tačiau pati bazė galėtų būti trupmena. Tačiau Mes susirūpinome dėl to, jog tai galėtų būti neskaidru. Ir tai bus aptariama taip pat mūsų pranešime, pranešimo pabaigoje kaip papildoma medžiaga. Toliau, kalbant apie bazę, iškilo klausimas, kodėl mes nepaėmėme šešeto. Deja, jau nebeturime ekrano ir užsidegė šviesos, taigi aš jums nebegaliu parodyti puslapio kurį parengiau. Taigi norėčiau Jums papasakoti apie tai, kas parašyta tame puslapyje. Mes diskutavome gana ilgai apie dvi sistemas. Na, aišku, nerodysiu, kadangi sunku žiūrėti, tačiau mes diskutavome apie dvi sistemas, kurias vadiname 5 plus aukštyn. Tokia yra mūsų rekomendacija. Ir 6 kaip pagrindas plus normalus apvalinimas. Tai reiškia, jog skaičius yra suapvalinamas iki artimiausio sveiko skaičiaus. 6,6 lygų 7, 6,1 lygų 6. Mes taip pat suvokėme tą faktą, kad 6 yra minimalus skaičius vietų valstybei ir mums buvo patarta, kad mes turėtume suprasti, kad 7 nėra minimalus skaičius valstybei nariai. Taigi laikykime apsvarstykime, kas vyksta apačioje įvedus du šiuos, šios du skaičiavimo metodus. 5 plus e, aukštynai yra jūsų septintoje lentelėje, nurodo, jog šešios e, valstybės mažiausios Malta, Luxemburgas ir Kipras ir toliau 24 vietoje Estija. Taigi, šioms keturioms valstybėms dabar yra skiriamas šešetas. Tai reiškia, jog Estija gauna papildomą vietą, o kitos, e, viet, kitos valstybės turi tokį patį vietų skaičių. Toliau. Tai yra patikimiau apačioje esančiams valstybėms ir to pasiekoje. Dabar Maltai lieka šeši. Liuksemburgui ir Kiprui e, tampa septyni, o Estijai aštuoni Galbūt tai būtų išskirtinis atvejis ir tam būtų galima pritarti. Tačiau dabar apsvarstykime e, trumpą nukrypimą. Pavyzdžiui, Malta gauna. E, Maltoje apsigyvena papildomi 8 tūkstančiai gyventojų ir dabar Maltoje yra apie 412 tūkstančių gyventojų. Jeigu, tarkime, na, žinoma, tai nevarkščias Maltos kaltė, tačiau Mažiausios valstybės, jeigu jos, jose atsirastų 800 tūkstančių gyventojų, tuomet gyventojų skaičius pasikeistų ir pagal 6 plus artimiausius skaičius jos taip pat gautų 6 vietas. Mes į tai atsižvelgėme, galbūt sakytumėte neteisingai, mes žinoma esame atviri pataisimams, tačiau galima būtų teikti, kad tai nepatenkina uh, apačioje esančių valstybių e, tam tikrų joms taikomų apribojimų. Dėl to mes taikėme 5 minimalę ribą. Toliau yra kita sistema, kuri tiktų visiems, ne, nieko nėra, kas tiktų visiems. Taigi, klausimas buvo iškeltas, žinoma, aš neturiu atsakymo į šį klausimą, tačiau galiu pasakyti jums, kas atsitiktų, kodėl didžiausios valstybės yra apribotos ties 96 vietomis. Kaip tą galima paaiškinti? tai yra mažėjančio proporcingumo apskaičiavimas, tačiau pačiame viršuje jis yra per daug jau mažėjantis. Matematikams tai patinka, kuomet mes nubrėžėme kreivę, e, pačiame viršuje ji turi būti gana e, smarkiai pakrypusi tam, kad e, apimtų šį maksimumą. Tai nėra C1, kaip mes sakome savo kalbą. Mums tai nepatinka, mums patinka sklandžios funkcijos, o ne kažkokios svirduliuojančios funkcijos. Taigi, aš jau paaiškinau, kodėl mes negalime perinti nuo 6 prie 96 sklandžiai. Taigi, e, čia mes kalbame apie proporcingą atstovavimą ir didžiausiams valstybėms taikomas apribojimas galėtų būti pakeltas, kokiosgi būtų pasiekmes. Šiuo metu didžiausia valstybė gauna 96 vietas, O jeigu būtų pakelta ši riba, jie gautų 105 vietas. Na, žinote, tiesiog tektų pastatyti naują pastatą. Žinoma, jeigu kiekviena valstybė norėtų vis daugiau vietų, reikėtų vis statyti naujus pastatus, visi būtų patenkinti e, vietoje, toje valstybėje. Tačiau tokius pastatus reikėtų statyti ir statyti. Na, dabar, man atrodo, aš jau pradedu kalbėti vis mažiau kaip matematikas, dėl to turbūt turėčiau baigti. Norėčiau Jums priminti, kad gyventojų skaičius keičiasi visą laiką. Šie skaičiai remiasi esamais statiniais duomenimis, gyventojų skaičius kinta ir didėja ir mažėja, žmonės išvyksta ir panašiai. Šie dalykai keičiasi, todėl šis vietų paskirstimas yra tikrai labai preliminarus. Uh, Manau, ponė pirmininkė, na, nesu tikras, ar atsakiau į visus jūsų klausimus, man būtų labai malonu dar kartą pamėginti atsakinėti, tačiau bijau, kad pirmininkas, jų, pirmininkė jūsų paties klausimą galbūt praleidau. Bet tik turbūt turėčiau suteikti žodį dabar vėl jums, pirmininkė. No, grazie, eh, profesore. È stato un dibattito assolutamente. Ačiū, profesoriau. Tai buvo Iš ties įspūdingos diskusijos. Mes dar daug turėsime pagalvoti apie tai, ką išklausėme, bet manau, kad teisingai lik ir aptarėte visus klausimus, bet dar panas Daf nori kažką pasakyti. Visų pirma, noriu padėkoti visiems, kas dalyvavo diskusijose. Antra. Kai pradedi diskusijas apie rinkimų uh, procedūrą ir vietų paskirstimą, žinai, kad e, iš karto jau žinai, kad vienos tobulos kažkokios sistemos nėra. Viskas e, yra kompromisas. Taip visada buvo, taip visada bus. Koks tai bebūtų variantas. Mažėjančio proporcingumo principas yra įrašytas sutartyje ir įtvirtintas parlamento sistemoje, kadangi tai yra federalistinis principas, kurio tikslas yra apsaugoti mažesniuosius nuo didžiųjų. Galite sakyti, kad gal mums to nereikia. Tačiau ES teigėjai laikėsi netokio požiūrio, kaip ir sutarčių rengėjai, kaip ir parlamentas. Kompl e, parlamentas prisidėjo prie Lisabono sutarties rengimo. Ir jeigu mes dabar staiga mm, keistumėm nuomonę dėl tokių fundamentalių dalykų, tai turėtumėm turėti labai rimtas pateisinančias priežasis. Antras dalykas, ką Rafal pasakė, aš irgi galvoju apie tai pasisakyti, būtent dėl e, vietų paskirstimo valstybėms, kad tai turi būti vertinama platesnėme kontekste, kalbant apie kvalifikuotos daugumos balsavimo principo taryboje derinimo ir, ir komisijos atitinkamai klausimų derinimą. Tai buvo Lisabonos sutarties kompromiso dalis. Kai kam iš mūsų ne viskas patiko, tačiau mes pritarėme jam. Ir dabar šis parlamento sprendimas turi būti vertinamas irgi tame kontekste. Na ir aišku, mes galėtumėm pakeisti parlamento dydį tai, kad mes apsisprendėme sustoti ties 751 narių, tiksliau, kaip sutartyje yra pasakyta, 750 narių plus vienas pirmininkas. O tai toks sprendimas buvo priimtas per paskutinės 20 tarp vyriausybinės konferencijos minučių. Na, ne aš, aišku, buvau kursytojas, puikiai žinote, kokios buvo priežastys, aišku, tos priežastys buvo visiškai uh, subjektyvios ir čia tikrai jokių matematinių aspektų nesurasime, kas slypi po 750 e, narių ar 96 vietos Vokietijai. Reikia prisiminti, aišku, istorinės visas priežastis, grįžti atgal iki Maastrichto ir dar netgi anksčiau. Taigi, visus tas dalykus reikia turėti omenyje, kalbant apie e, šį klausimą. Ir dabar sugrįšiu prie profesorius Grimet e, ataskaitos. Ir noriu dar kartą jam, jam padėkoti už jo atliktą darbą ir Kembridže, bet taip pat ir už jo dalyvavimą šiandienos mūsų posėdėje. Ačiū Jums. Man atrodo, kad kolega Hefner vėl nori pasakyti. Aš norėjau tik tai štai ką pasakyti. Profesoriu e, Grimetai, jūs klausite, ar atsakėte į visus klausimus. Aš noriu pasakyti, kad į mano klausimą jūs neatsakėte. Aš galėčiau jį dar kartą užduoti arba gal netgi raštu išdėsti, nes tikrai manau, kad jis nusipelno rimto dėmesio. Aš noriu paklausti, kaip atrodytų tas daliklis, jeigu imtumėt 6 kaip žemiausią ribą ir 96 kaip aukščiausią ribą ir pritaikytumėt vienodą daliklį ir gautumėt neigiamą proporcinį vietų paskirstimą. Atsakymas būtų toks, kad jeigu tai padarytumėm, reikėtų naujo pastato, tai čia yra matematiškai neteisingas atsakymas. Aš nesileisiu, aišku, tą polemiką, bet tai yra, jeigu grinai žiūrime tik į skaičiavimus, tai tai neteisingai. Taigi aš lauksiu jūsų atsakymo. Profesorė, eh, prova riproporre la domanda che io avevo fatto prima. Profesoriau, Aš irgi galbūt užduosiu klausimą, kuris ne matematiko klausimas, galbūt jums atrodys labai paprastas, tačiau sutartyje yra nustatyta, jog valstybės narės turi turėti ne mažiau kaip šešis atstovus. Net jeigu per paprastą proporcinį skaičiavimą e, tas vietų skaičius būtų mažesnis nei šeši. Tai kodėl tada visoms valstybėms nėra duodama šeši kaip bazė ir tik prie to neskaičiuojamas tas proporcinis paskirstimas pagal gyventojų skaičių, pridedant prie tų šešių, kurie būtų ta bazė, jeigu suprantat, ką aš turiu omenyje. Ir tuomet Vokietija turėtų didesnį skaičių nei sutartie nustatyta ir jai tada um, skaičius būtų nukirptas ir tada tas skaičius būtų perskirstytas kitoms valstybėms, išskyrus tas, kurios yra mažiausios, kurios turi po šešias valstybės. Bet tai yra toms valstybėms sąrašo viduryje. Apartos, kuri gautų 96 vietas, kitos valstybės tada tos gautų daugiau vietų ir valstybė su 10 milijonų gyventojų, čia būtų toks paprastas pavyzdys, turėtų tokį parlamentarų skaičių, kuris būtų šešis kartus mažesnis nei valstybės, kuri turi 60 milijonų gyventojų. Ar aš teisingai čia mastau ir skaičiuoju? remember, Mr. Ačiū pirmininkė. Pirmininkė, atsimenu, kad um, jūs uždavė dar vieną klausimą, į kurį aš neatsakiau. Tai yra, kaip ta siūlota, siūlyta sistema veiktų, jeigu įstotų pakankamai didelės valstybės. Pakankamai paprastai veiktų. Jeigu didelės valstybės stotų į ES, tarkim, jeigu tokio dydžio kaip Turkija valstybė įstotų į ES, iš karto išnyktų tas poreikis taikyti 96 kaip didžiausią ribą. Nes e, turėtų ir kitos didžiosios valstybės e, atiduoti dalį savo vietų e, tai naujai valstybei. Ir iš matematinio požio taško, jeigu įstotų didelė valstybė, tokio dydžio kaip Turkija, tai iš karto šios matematinės formulės pritaikymas supaprastėtų ir atrodytų daug racionaliau. Ponas Hefneris uždavė klausimą, aš atsiprašau, jeigu neatsakiau į tą klausimą tinkamai, aš tengiausi, bet atsiprašau, jeigu tai nebuvo tinkamas atsakymas. Taigi, kodėl nenubrėžėme tiesios linijos nuo 6 iki 96? Atsakymas yra toks, būtų galima tai padaryti. Tuomet parlamentas būtų mažesnis nes yra ribotas skaičius parametrų. Ir jeigu tą, jeigu nubrėži tiesę, tai dėl to, kad val, didesnių valstybių skaičius sumažinamas, tai sumažinamas tada ir visų kitų mažesnių valstybių skaičius. Ir jeigu tai būtų iš principo galbūt pateisinamas variantas, ir iš grinai proporcinio principo taikymo taško galbūt tai būtų priimtinesnis, lengviau argumentuojamas atvejs, daug valstybių prarastų vietas ir tada jau bendras parlamentarų skaičius būtų mažesnis nei 750. Aš nežinau, tiksliai koks tas skaičius būtų, mes neskaičiavome, bet būtų paprastai jį paskaičiuoti. Mums buvo pasakyta, kad jeigu įmanoma, mes turėtumėm suskaičiuoti taip, kad skaičius būtų toks, koks maksimaliai yra įmanomas. Tai nebuvo e, privaloma prielaida, bet tai buvo pageidautinas variantas. Ir aišku, kaip jūs sakote, skaičiavimas būtų paprastesnis, bet tuomet parlamentas būtų mažesnis. Principas būtų išlaikytas griežčiau, tačiau daugiau valstybių prarastų vietų iš principo. Pirmininkė, Jūs taip pat teiravotės, aš galbūt perfrazuosiu jūsų klausimą ir pataisykite mane, neteisingai dabar pasakysiu. Dabar aš prisiminčiau, kaip JAV atstovų rūmai yra formuojami. Iš principo, JAV pagal konstituciją atstovų rūmų vietų skaičius čia kaip tai yra suformuluota, yra laikoma, kad jis proporcingai atitinka valstijų dydį. Tačiau yra tam tikri apribojimai. Minimalus skaičius yra viena vieta kiekvienai valstijai. Taigi, aišku, iškyla apvalinimo problema, dėl kurios daug metų yra kalbama ir diskutuojama, yra daug akademinių leidinių išleista. Aišku, yra tam tikras daliklis ir reikalingi tam tikri parametrai, kad galėtum. Uh, įtilpti tuos rėmus. Ir um, būtent yra daliklis, kad proporcingai būtų išdalintos tos vietos ir ta valstija, kuri gautų mažiau nei vieną vietą, yra pakeliama ta riba, kad jį gautų tą vieną vietą. Čia su Europos parlamentu mes padarėme iš esmės tą patį, kad ta valstybė, kuri šiaip gautų mažiau nei šešias vietas, dabar yra tas skaičius pakeliamas, kad jį tikrai gautų šešias vietas. Tai toks yra principingas vietų paskirstimas, tačiau jeigu laikomasi to principingo požiūrio, tai tuomet, aišku, ta situacija nepalankesnė yra mažesnėms valstybėms. Galima padaryti uh, skaičius, aš aišku dabar nenorėčiau labai taip viešai visam pasauliu stebint kažką skaičiuoti, bet paskaičiuoti būtų visai lengva. Ir tai reiškia, kad tuomet, jeigu valstybė negautų pagal gyventojų skaičių šešių, ji vis tiek gautų šešias vietas. Ir tos valstybės, kurios pagal sąrašą gautų mažiau nei šešias vietas, vis tiek gautų šešias. Ir apačioj to sąrašo mažesnės valstybės prarastų daug daugiau vietų nei kad pagal dabartinę sistemą. Todėl mes nusprendėme, kad tai netitiktų mažėjančio proporcingumo principo. Dėl šios priežasties mes ir neteikėme tokio pasiūlymo. Aš atsiprašau, jeigu neatsakiau į dar kurį nors klausimą, tai prašau jūsų pakantumo ir, aš, ir, ir prašom pakartoti tą klausimą, aš melai jį atsakyčiau. E, Ačiū profesoriau, tikrai nuoširdžiai dėkui. Ačiū ir komiteto nariams akivaizdu, kad jeigu kas nors paklaustų, kur norėtų kur jis turėtų mokytis matematikos, nusiųstumėme jį į Kembridžą. Akivaizdu, kad reikia jau baigti mūsų posėdį, tačiau šį beitą dar liko nuveikti. Pakeitimai turi būti pateikti iki uh, kovo 17. -osios. Uh, pirmininkas atsiprašo, uh, iki, Iki vasario 17-osios galime teikti pakeitimus. Taip pat reikia jūs informuoti apie tolesnius mūsų posėdžius. Dove era praticamente? Ecco, allora noi abbiamo ancora, riassumendo, Taigi dar kartą. Vasario 14 nuo 20 iki pusė 10 Strasbūre neįlinis posėdis. Taigi nuo 8 iki pusės. Ar situacija pasikeitė? Teirausi pirmininkas. Ah, ecco. Ava, ah, c'era un errore. Tik atsiprašau už klaidelę. Nes neįlinis posėdis e, vasario 14 vyks nuo 9 iki pusė 11. Taigi šiek tiek pasiklydau tarp skaičių. Kitas neįlinis posėdis Strasbūrė vyks vasario 17 dieną nuo 10 iki 12 valandos, o po to eilinis posėdis Briuselėje vyks kovo 14 nuo 3 iki pusės 7 ir kovo 15 nuo 9 iki pusė 1. Atrodo, viską jau perskaičiau, ką turėjau perskaityti. Nieko nebeturiu pridurti. Taigi e, baigiame posėdį ir ačiū visiems jo dalyviams. Appunto, quindi è meglio stare.